Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, kolegos, prašau atsisėsti. Pirmasis darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas. E, ponas Pansė, pono Panserio čia nėra. Rytoj jis e, kalbės kaip bendros delegacijos į Tunisą vadovas. Ir be 15.5 bus e, kalbama ir rytoj apie, tarybos, apie rekomendacijas e, tarybai. Ar kas nors prieštarauja vasaro 28 dienos posėdžio protokolą, jeigu ne, tai tvirtiname. Tvirtiname šitą posėdžio protokolą pranešimus e, paskelbsiu vėliau, kad negaištume laiko. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti mūsų tarpę NATO generalinį sekretorių Anders Fogą Rasmuseną. Džiaugiuosi, kad atvykote. Sugebėjome susitarti dėl jūsų atvykimo per trumpą laiką ir džiaugiamės, kad jis vyksta prieš e, NATO viršūnį susitikimą, kuris vyks Čikagoje. E, manau, kad ES turėtų daug intensyviau plėtoti savo santykius su NATO, nei tą daro dabar. Tačiau manau, kad labai svarbu, kad šis pasikeitimas nuomonėmis vyksta prieš NATO viršūnį sustikimą ir kad galite steigti mums informacijos iš pirmų lūpų. Matome, kad taip pat ir nacionalinių parlamento atstovų yra salėje iš septynių šalių. Džiaugiamės, e, kad atvykote ir esate pasirengę su mumis diskutuoti. Turime suprasti, kad NATO yra patekusi į permainų laikotarpį, o Europa dėl e, ekonomikos krizės e, taip pat e, priklauso daug labiau nuo saveikumo efekto stiprinimo, vykdant bendradarbiavimą karinėje srityje, turint omenyje padėtį Afganistane, Atalanta suteiktus papildomus įgaliojimus, su jais susiję yra nemažai problemų. Man atrodo, kad svarbiausia, ponė generalinė sekretoriau, kad jūs mus informuotumėte apie tai, kokie klausimai bus svarstomi Čikagoje, po to galėsime diskutuoti apie kitus klausimus. Ačiū, kad atvykote ir suteikiu jums žodį. Mr. Chairman, dear Elmar. Gerbiamas pirmininkė Elmarai, dėkoju už pristatymą. Visų pirma, pasinaudosiu progą padėkoti Jums už Jūsų ilgalaikius įsipareigojimus ES politikai, už Jūsų aktyvų dalyvavimą prisidedant prie ES institucinės raidos. Taip pat dėkoju Jums už Jūsų e, aktyvų dalyvavimą bendroje užsienio ir saugumo politikoje ir taip pat ES ryšiuose su kitomis šalimis. Labai malonu čia būti, man visada labai malonu apsilankyti Europos parlamente. Aš pats kažkada buvau parlamentaras Europos parlamente 31 e, metus, todėl jaučiuosi čia kaip namie ir visada malonu prisiminti, kaip ES institucijos e, yra arti NATO, nes e, tame pačiame mieste jos yra. Na, o kalbant apie saugumą, ES gali didžiuotis. Per pastarąjį dešimtmetį NATO, NATO e, sąjungininkai iš Europos įdėjo daug pastangų Afganistane, Libijoje ir taip pat daug padėjo siekiant stabilizuoti situaciją Balkanuose. Per tą patį dešimtmetį Europos Sąjunga prisėmė vaidmenį, svarbų vaidmenį mm, Jordanijoje, Balkanuose ir prašau, Gruzijoje, Balkanuose ir Afrikoje. Ir ES iš tikrųjų gali vaidinti labai svarbu vaidmenį, siekiant užtikrinti mūsų saugumą. Na, galbūt tai ir nėra patys pavojingiausi laikai, tačiau jie yra tikrai nenuspėjami ir e, sudėtingi. Ekonominė situacija daro didelį spaudimą mūsų gyventams ir mūsų valstybių finansams. Tuo pačiu metu sunku nuspėti situaciją. Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose iškyla tos naujos e, karinės jėgos, e, taip pat atsiranda kibernetinių atakų grėsmė ir todėl reikia bandyti išspręsti šitas situacijas na, trūksta išteklių valstybėse, o pasaulyje irgi taip pat e, reikia užtikrinti saugumą. Žinoma, neturime pamiršti savo rinkėjų, tačiau kita vertus nepamirškime ir to, kas vyksta pasaulyje. Jokia atskira šalis, joks atskiras žemynas, kad ir koks galingas jis būtų, gali išspręsti tuos, gali veikti tuos iššūkius e, be kitų pagalbos Šiais laikais mes ypač priklausome vieni nuo kitų. Jeigu norime užtikrinti bendrą saugumą ir taip pat išlaikyti savo bendras vertybės. Todėl turime ir toliau investuoti į saugumo e, santykius, į saugumo ryšius. Per 60 metų ES ir Šiaurės Amerika kartu dirbo NATO kontekste, bandė įveikti bendrus iššūkius, išlaikyti laisvę ir demokratiją ir plėtoti saugę ir teikia Europą. Ir dabar mūsų kaip Europos saugumo negalime atsijėti nuo bendro pasaulio saugumo. Tai reiškia, kad kartais reikia dislokuoti savo paėgas už mūsų šalių sienų, kad galėtume apsaugoti savo šalių piliečius. Taip buvo Tokių veiksmų buvo imtasi Afganistane, e, Somalija ir taip pat e, į Libiją buvo siunčiamos oro pajėgos dėl tų pačių tikslų. Štai kodėl aš manau, kad, kad nors Europa dorojasi dabar su įvairiomis ekonominėmis problemomis, ji negali užsidaryti savyje ir nebematyti likusio pasaulio. Na, o kalbant apie Kalbant apie saugumą, vienintelė įmanoma perspektyva yra pasaulinė, pasaulinė perspektyva. Tačiau pasakysiu aiškiai, nenoriu teikti, kad mes turime automatiškai imti spręsti visų pasaulio problemų. Aš tiesiog sakau, kad Europos tautos turi žvelgti į pasaulį ir būti pasirengusios imtis veiksmų savo pačių labui ir turi būti pajėgios prisijungti prie NATO um, veiksmų už ES ribų, kad galėtume užtikrinti saugumą savo piliečiams ir laikytis e, jungtinių tautų hartijos principų. Šiandieninės ekonominės problemos galbūt skatina ES valstybės labiau žiūrėti savo problemas, koncentruotis į savo problemas. Tačiau mums reikia tokios Europos, e, kuri žvelgtų į likusi pasaulį ir dėl to ES šalis turi ir toliau investuoti į karinius pajėgumus. Tai turi būti daroma pažangiai ir turi būti tam skirma pakankamai investicijų. Ir Taip pat e, šalis turi būti pasirengusios naudoti tos išteklius, kai to reikia. Puiku tai, kad Europa nepradeda nuo nulio. Šiandieninė Europa turi daugiau pajėgumų ir daugiau entuzijazmo nei prieš 20 metų. Daug Europos pajėgų yra, daugiau Europos pajėgų yra, tiek Europos pajėgų, atsiprašau, nebuvo dislokuota uh, pasaulyje kaip e, dabar. Ir Libijoje praeitais metais Europos valstybės aiškiai parodė, kad jos nori ir kad jos gali vadovauti NATO operacijoms. Na, žinoma, reikėjo ir didelio JAV indėlio, bet be to indėlio tos operacijos nebūtų būsios tokios efekt, aktyvės. Na, Amerikos indėlis į stebėjimą, į išvalgymą buvo labai didelis. Europa turi prisimti politinius įsipareigojimus šioje srityje. Tiek taip pat ir e, skirti finansinius išteklius, nes atskiros šalis negali savo leisti užtikrinti tokius e, karinius pajėgumus, kokių reikia ir jos ateityje vargiai tai galės padaryti. Todėl reikia veiksmų Europos lygių. Jeigu mes sujungsime ir dalysimės ištekliais, jeigu padėsime vieni kitiems ir jeigu bandysime spręsti e, problemas e, tarptautiniu lygiu, tada galėsime įveikti 21-ojo amžiaus iššūkius. Ir tai yra pažangi gynyba. Ir pažangios gynybos esmė yra didesnis bendradarbiavimas tarp NATO ir ES. Mes turime sustiprinti vieni kitus, o ne konkuruoti tarpusavyje. Nes visi žino, kad yra 21 šalis narė ir Todėl aš džiaugiuosi, kad Europa imasi iniciatyvos sujungti ir dalytis e, kariniais ištekliais ir ypač um, dėl degalų atsargų papildymo ore. Ponios ir ponai, aišku, kokią linkmę turime eiti. Pajėgesnė Europos gynyba iš tikrųjų daug suteiktų. NATO ir ES gali ir turi papildyti viena kitą ir stiprinti viena kitą, prisidėdamos prie taikos pasaulyje ir saugumo pasaulyje. ES turi pakankamai daug investuoti į mūsų bendrą saugumą. Ir Europa turi ir toliau investuoti į tą transatlantinį ryšį politinė, ekonominė ir karinė prasme. Aš tikiu Europą Aš tikiu Europos įsipareigojimais skatinti taiką ir saugumą šiame žemynė ir ne tik jame. Ir aš taip pat tikiu Europos ambicijomis vaidinti didelį vaidmenį pasaulyje. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Manau, kad tikrai bus apie daug ką padiskutuoti. Jau turiu kalbėtojų sąrašą, jis netrumpas ir manau, kad reikėtų pradėti iškart nuo laiko apribojimo. Po dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Salafranka. Dėkoju, pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė generalinis sekretorių. Šis susitikimas vyksta visiems mums labai svarbių akimirksnių, nes netrukus planuojamas NATO valstybių susitikimas Čikagoje. Ir todėl jūs susitikote ir su ponu Baroso, kad galutinai sus, sustiprintumėte ir išsiaiškintumėte santykius tarp NATO ir ES. Nenoriu nei kritikuoti, nei kažko labai girti, tačiau norėčiau pakalbėti konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, Libija. Ko galime pasimokyti iš tos situacijos? Kitas dalykas, kurį norėčiau išgirsti, yra tai, kaip, ar, kaip pavyksta suartinti tam tikras valstybės narės arba probleminės šalis, sakykime, Afganistano ir Libijos klausimas. Lygiai taip pat probleminiai lieka ir Sirijos bei Somalio klausimai. Kaip čia pavyksta telkti pastangas. Kitas dalykas - Rusija ir kai kurių buvusių Sovietų Sąjungos valstybių narių valstybių santykiai. Be to, kokį vaidmenį vaidina Turkija, stiprinant NATO ir ES bendradarbiavimą. Na ir galiausiai gal galėtumėte pakomentuoti Junktinių Amerikos valstijų vaidmenį šiame kontekste, ar reikėtų tą vaidmenį stiprinti, ar Junktinės Amerikos valstijos turėtų ir toliau vaidinti pagrindinį vaidmenį NATO organizacijoje kai kas kritikavo veiksmus Libijoje, todėl aš norėčiau sužinoti, kaip čia reikėtų organizuoti tą pastangų apjungimą ir išdalyjimąsi ištekliais, ypač atsižvelgiant į būsimą susitikimą Čikagoje. Pone Kopa. Thank you, Mr. Chairman. Uh, my question is about... Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti apie brandalinį ginklą, e, kuris yra dislokuotas Europoje. E, ir noriu paklausti, ar be žinomų e, brandalinio ginklo dislokavimo vietų yra kitų, nes NATO bando įgyvendinti raketų gynybos planą. Kaip NATO nariai Taip bus užtikrintas NATO narių saugumas, tuo pačiu sumažinant Europos kontinente dislokuoto brandolinio ginklo apimtis ir kaip su šiais procesais galėtų būti susijusi grėsmė kilanti iš Šiaurės Korejos ir Irano. Ačiū. Bogdan Kliš. Užsienio reikalų komiteto atstovas. Ačiū keturios pastabos. Reaguojant į generalinio sekretoriaus pasisakymą, Prieš du mėnesius susitikome Vašingtone ir svarstėme, kaip reikėtų viešai pristatyti pažangios gynybos koncepciją. Noriu paklausti, ar buvo imtasi kokiu nors žingsniu šies rytė, nes klausimas yra ypatingai svarbus ir dar svarbesnė bus Čikago sustikimo rezultatai. Taip pat Mm, terminus susijusius su e, pajėgumais gynybiniais labai sudėtinga perkelti į suprantamą kalbą. Ar buvo imtasi konkrečių žingsnių e, dėl to, kaip ISAF e, turi veikti, nes 2013 ir 2014 metais jau buvo numatyti konkretus planai. Noriu paklausti, ar šioje srityje yra kokios nors pažangos pasiekta ir e, kaip turės atrodyti e, ISAF misija po 2014 metų, ar jau yra numatyta tam tikra jos forma ir turinys. Kitas aspektas, generalinis sekretorius puikiai žino, kaip aš palaikau ir pritariu jo e, reformų planui susijusiam su generaliniu štabu NATO bei su e, agentūromis atrodo, kad procesas čia taip pat juda į priekį ir galbūt reikėtų naujausius rezultatus pristatyti visuomeniai taip pat, e, išlaikant e, mūsų užmojų lygį, nes taip buvo susitarta per viršūnių susitikimą Lisabonoje. Taigi noriu paklausti, kalbant apie Šiaurės Atlanto sąjungoje jūsų vykdoma struktūrinė reforma, noriu paklausti, ar išlaikomas ir toliau tas užmojų lygis reforma vykdant, ponė Latford. Ačiū. Pirmininkė, ačiū generaliniam sekretoriui už tai, kad atvyko šiandien su mumis susitikti. Noriu jūsų paklausti panašaus klausimo, kurį uždaviau prieš šešius metus jūsų pirmtakui. Europos parlamentas atlieka papildomą tyrimą. Po to, kai buvo 2007 paskelbtas mūsų pranešimas dėl uh, uh, slaptų perdavimų ir kankinimų, dėl CŽV kalėjimų. Noriu jūsų paklausti, ar NATO kontekste 2001 spalio 4 dienos nutarimas remtis penktuoju straipsniu buvo sutarta sustiprinti pasidalymą žvalgybinę informaciją siekiant kovoti veiksmingiau su terorizmo grėsme ir leisti jungtinių valstybių bei kitų alijanso partnerių e, struktūroms naudotis e, galimybę naudotis oro erdvę. Ar žinote, ką nors apie e, daugia šalius arba dvi šalius susitarimus, kuriais neteisėtas asmenų perdavimas arba kiti neteisėti veiksmai, skaitant kankinimus, galėjo būti vykdomi. Turminiai slaptus kalėjimus Rumunijoje, Lietuvoje ir kitose šalise nuo 2001 iki 2004 metų NATO naudojasi kokiamis nors panašiomis struktūromis. Taip pat ar turėjote galimybę ištirti tuos kaltinimus, kad NATO E, kokiais nors būdais neva yra dalyvavusi tokio pobūdžio e, bendradarbiavime. Aš turiu menyje ne karinį tiesioginį bendradarbiavimą, bet e, kitokio pobūdžio logistinį ir panašų. Ar NATO buvo atliktas kada nors tokio pobūdžio tyrimas ir ar galite mus patikinti, kad NATO struktūros niekuomet nedalyvavo vykdant veiksmus susijusius su mano anksčiau minėtais kaltinimais dėl neteisėtos manus laikymo perdavimo ir kankinimo. Pirmininkas ponė Lochbiller. Pirmininkas sako, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti busmajam Čikago viršūnį sustikimui, ne kitiems klausimams. Ačiū pirmininkė. Pirmas klausimas susijęs su to, ką ką tik ponė Latvart paklausė. Žmogaus teisų komitete mums buvo sutikta informacija dėl papildomų veiksmų susijusių su ČŽV programomis, slaptais skrydžiais ir e, taip toliau ir panašiai. Anksčiau mes pakvietėme NATO atstovus kurie iš pradžių sutiko, o po to atsisakė dalyvauti tame susitikime, taigi norėčiau jūs paraginti bent jau atsakyti mūsų pranešėjų užduodamus klausimus. Kitas klausimas, ar galėtumėte pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie NATO ir Rusijos tarybos sustikimo rezultatus. Sustikimas vyko prieš savaitę ir ar galite pasakyti, mm, mūsų informuoti apie tai, ar NATO gynybinio skydo planai bus svarstomi Čikagos viršūnį sustikime. Ponas Pieneta. Dabar kalbės Italijos parlamento atstovas. Dėkoju, dėkoju generaliniam sekretoriui. Jūs e, daug kalbėjote apie tai, kad Europa turi vaidinti tam tikrą funkciją, gynybinę funkciją gynybinį vaidmenį, kad ji ne tik turi naudotis gynybos paslaugomis, bet ir kurti tokias paslaugas ir visi turi pasinaudoti tą Europos efektyvesnę gynybą. Aš norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Kaip Jūs įsivaizduojate galimybę bendradarbiauti? Ehm, tiksliau, kaip įsivaizduojate galimybę apjungti e, tą mm, pažangę gynybą ir sujungimą bei dalimasi, pažiūrėjau, Kosove. Ir taip pat mane neramina tai, e, tai kad Čikagos viršūnių susitikime Rusija nedalyvaus. Kaip NATO žiūri į tai, kad Rusija nedalyvaus šitame viršūnių susitikime? Dėkoju. Dėkoju. Na, dabar jau baigime klausimų sesiją ir suteiksiu žodį generaliniam sekretoriui. Dėkoju už klausimus. Visų pirma, gerbiamajam Salafranka. Atsakysiu apie tai, ko galima pasimokyti iš mūsų operacijų Liba, e, Libijoje. Atkreipsiu dėmesį į dvi svarbės pamokas, kurių, iš, kurias išmokome. Uh, Europos sąjungininkai kartu su Kanada gali teikti pagrindinius svarbiausius išteklius operacijų metu ir vadovauti toms operacijoms. Tokia yra viena išmokta pamoka ir tai yra tikrai teigiamas dalykas. Nepaisant ekonominių sunkumų, Europa iš tikrųjų aktyviai ėmėsi veiksmų, prisėmė didelę atsakomybę už šią operaciją. Na, o antras dalykas, kurio išmokome, yra tai, kad Europos, kad sąjungininkai iš Europos, kad jiems trūksta karinių pajėgumų. Ir Europa turi aktyviai dalyvauti tarptautinių krizių valdyme ateityje. Todėl uh, Europa turi aktyviai investuoti į karinius pajėgumus. Aš jau minėjau degalų atsargų papildymą ore ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ES mm, per Europos gynybos agentūrą ėmėsi iniciatyvos. Sujungt, būtent yra pristatoma ta koncepcija, e, skatinama sujungti ir dalytis ištekliais. Na ir dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie žvalgybą, sekimą. ES reikia nepilotuojamų orlaivių. Todėl norėčiau paskatinti sąjungininkus iš Europos investuoti į šituos svarbius karinius pajėgumus ateityje. Tai, tai yra pagrindiniai dalykai, kurių išmokome, kurios sužinojome operacijos Libijoje metu. Taip pat Klausite manęs, ar NATO ketina, kaip NATO ketina įsijungti į operacijas e, Sirijoje ir Somalijoje. Somalija, Afrikos sąjunga vykdo operacijas. Mes teikiame tam tikrą paramą Afrikos sąjungos vykdomai operacijai Somalijoje, tačiau būtent pati Afrikos sąjunga vadovauja šitai operacijai ir man atrodo, kad tai yra tinkamas E, tinkamą strategiją. O dėl Sirijos mes neketiname kištis. Neketiname vykdyti intervencijos. Manęs dažnai klausia, kodėl e, Libijoje vykdėme intervenciją, o Sirijoje ne. E, Libijoje mes turėjome jungtinių tautų mandatą įgaliojimus, o dėl Sirijos tokio mandato neturime. Be to, Sirija yra mm, daug sudėtingesnis atvejs politinė prasme. Uh, etninė šalies sudėtis taip pat yra labai sudėtinga. Todėl man atrodo, kad reikia ieškoti regioninių sprendimų, aktyviai dalyvaujant būtent toms šalims, šalims iš to regiono. Ir tai būtų tinkama strategija. Jungtinių tautų taryba, saugumo taryba, nerado, ne, ne, na, nesusitarė dėl teisiškai privalomos išeities rezoliucijos. Mes e, džiaugiamės, kad Europos Sąjunga prieėmė deklaraciją, kuri remiasi ir Kofi Anano planu ir aš tikiuosi, kad šis planas padės išspręsti problemas Sirijoje. Taip pat norėčiau paskatinti Sirijos lyderius atsižvelgti į teisėtus Sirijos gyventojų lūkesčius, perėti prie demokratijos ir tikrai smerkiu smurtą prieš Sirijos žmonės. Taip pat klausėte manęs apie Turkiją ir apie NATO ir ES ryšius. Visi žinome, kad NATO ir ES ryšiai, e, ryšiuose dar neišnaudotas e, visas potencialas. Bet Turkija ne vienintelė dėl to kalta. Buvo pateikta pragmatiškų pasiūlymų dėl tolesnės veiklos. Ir aš konkrečiai pasiūliau, kad Europos, Europos Sąjunga sudarytų specialų susitarimą su Turkija, tarp Turkijos ir Europos gynybos agentūros, ir kad tai taip pat būtų ir toks sustarimas dėl saugumo, saugumo sustarimas dėl, tarp ES ir Turkijos. Ir taip pat, žinoma, Turkija turėtų e, suvokti, pritarti, kad ES ir NATO bendradarbiavimas turi vykti, kad visos 27 šalis turi tai įsitraukti ir tai būtų, man atrodo, tinkamas subalansuotas kelias. Tačiau kol kas pažangos dėja dar nematome. Na ir galiausiai jūs manęs taip pat klausite apie e, JAV vaidmenį NATO kontekste. Tai žinoma, ne naujiena, kad e, JAV yra šalis lyderė, kad ji dominuoja uh, NATO kontekste. Mes, e, na, žinoma, matome poslinkių pokyčių nuo šaltojo karo pabaigos ir dar labiau išriškėjo, kad JAV tenka liūto dalis prisimant tą saugumo naštą, jeigu galima tai pasakyti. Mm, Europos mm, sąjungininkai, NATO sąjungininkai iš Europos sudaro tik 20 procentų. Jie, jų um, išlaidos gynybai NATO kontekste sudaro tik 20 procentų viso bendro to biudžeto. Todėl Europa turi investuoti daugiau į reikalingus pajėgumus, uh, Na, žinoma, atsižvelgiant į tai, kad dabar yra ekonominė krizė, e, labai didelis vaidmo tenka bendradarbiavimui ir pažangiai gynybai arba tam, ką Europa vadina sujungimu ir dalymusi. Pooling and sharing. Jūs taip pat klausite apie raketinę gynybą. Raketinė gynyba nėra nukreipta prieš konkrečią šalį, bet e, tiesiog skirta grėsmėms atremti, pavojams atremti, nesvarbu, iš kur kiltų tokia grėsmė. Uh, Daug trečiųjų šalių pasaulyje turi raketinių technologijų ar nori jų turėti. Be to, kai kurios šalis netgi turi jėgumus, kur, kurie leistų joms e, nusitaikyti į NATO teritoriją. Štai kodėl reikia tos raketinės gynybos sistemos, atsižvelgiant į visą tai. Ir dar kartą kartoju, kad ta sistema nėra nukreipta prieš vieną konkrečią šalį, bet tiesiog prieš e, galimus pavojus taken. Bogdan Klich klausė, kokiu žingsniu imamės, kad e, skatintume pažangas gynybos sistemos įgyvendinimą. E, Čikagos viršūnės sustikime kitą mėnesį bus patvirtinti konkretus planai ir žingsniai, konkretus dokumentų paketas, kuriame yra daugiau nei 20 konkrečių tarptautinių daugia šalių projektų. Per pastaruosius mėnesius mes e, stengiamės apsispręsti kokios valstybės vadovaus šiems daugiašaliams projektams, kas juose dalyvaus. E, ir šie projektai apims labai e, platų teritorijų spektrą, e, kuriame reikia pagerinti logistinius mokymų, karinės įrangos gebėjimus ir bendromis pastangomis mes sugebėsime to pasiekti įgyvendindami pažangaus pažangios gynybos sistemą. Koks e, bus e, misijos profilis ar forma po 2014 metų Afganistane buvo užduotas klausimas. E, toliau mes stengsimės tęsti NATO vykdomus mokymus. ISAF misija baigsis po 2014 pabaigos, tačiau NATO ir toliau vykdys mokymus Mes e, dar svarstome šiuo metu, e, kokia forma tų mokymų bus pasirinkta, tačiau mes teiksime paramą Afganistano saugumo pajėgoms. Taigi atsakymas e, į jūsų klausimą yra toks, kad tai nebus norinčiųjų koalicija, kuri toliau vykdys atitinkamus veiksmus, tai bus NATO vadovaujama mokymo operacija. Šiuo metu svarstome, ar reikia papildomų pajėgumų mūsų e, mokytojams apsaugoti ir padėti Afganistano saugumo pajėgoms. Šis klausimas bus svarstomas Čikagoje. Kalbant apie NATO reformą, nėra jokių pokyčių susijusių su mūsų užmojų mastu. Jis lieka nepakitęs. Mes vykdami reformas siekiame, kad NATO struktūros taptų veiksmingesnės ir e, kad galėtume atitikti taip pat e, būsimus, būsimą užmojų lygį. Pone Latsford uždavė klausimą apie NATO sutarties penktojo straipsnio aktyvavimo 2001 rugsėjo 12 dieną, po to, kai buvo įvykdyti teroristiniai išpoliai jungtinėse valstijose. Galiu jums pranešti, kad tie veiksmai, kurių ėmėmės ir kurių vis dar įmamės, yra susiję su tam e, tinklų kovos su teroristais tinklo sukūrimu. E, jūroje. Šis, šis tinklas e, bandomas įkurti arba sustiprinti viduržmė jūros regione, kur pastebime vis, dal, vis dar teroristinės veiklos e, apraiškų. Noriu Jūs patikinti, kad NATO nedalyvavo ir nedalyvauja jokiose neteisėtose veiksmuose, apie kuriuos kalbėjote arba dėl kurių man uždavėte savo klausimą. Pone Lochbiller uždavė klausimą apie NATO Rusijos tarybos susitikimą vykusi prieš savaitę. Susitikimas buvo labai geras. Mes įvertinome NATO ir Rusijos bendradarbiavimą per pastarosius dvejata, trejata metų galime pastebėti ženklios pažangos tarpusavio santykiuose tarp NATO ir Rusijos, glaudžiai bendradarbiavome Afganistane, e, vykdami savo operacijas Rusija užtikrino tranzito galimybės bendradarbiavimo kovojant su piratavimu, narkotikų prekyba kitose sritise. Esama kelių sričių, dėl kurių nesutarėme, pavyzdžiui, Vienas iš e, tokių klausimų yra Gruzija. Mes reikalaujame, kad būtų laikomas e, ir gerbiamas Gruzijos suverenumas ir teritorinis vientisumas, raketinis gynybos skydas, dėl jo taip pat nesutarėme, pakvietėme Rusiją bendradarbiauti įgyvendinant šį projektą, tačiau kol kas uh, mūsų pokalbiuose nepastebime didelės pažangos, tačiau tie pokalbiai tęsis ir aš tikiuosi, kad e, vieną dieną sugebėsime pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo e, įgyvendinant e, raketinio gynybos skydo projektą. Taigi galime kalbėti apie didelę pažangą ir gerą bendarbiavimą tarp NATO ir Rusijos. Panas Pienėtė uždavė klausimą apie tai, kaip įgyvendinama pažangios gynybos strategija sujungimo ir dalymosi strategiją Kosovui ir Balkanams. Manau, kad e, reikia pabrėžti būtinybę glaudžiai bendarbiauti NATO ir ES, sprendžiant Kosovo problemas. Puikiai suprantu, kad EULEX operacijai neskiriama pakankamai finansinių išteklių. O praktiniais terminais kalbant, tai reiškia, kad NATO turi užpildyti tą spragą, nes KFOR vykdoma NATO operacija. Priešingų atveju negalės būti pilnai vykdoma, todėl turime prisimti papildomą atsakomybę ir papildomus veiksmus, kurie mums nebuvo numatyti, ypač Kosovo šiaurėje. Manome, kad uh, reikia glaudžiai koordinuoti veiksmus tarpusavyje, kad galėtume tinkamai pasiskirstyti darbais tarp NATO ir ES. Ir e, mes tikrai pageidautume matyti e, daug stipresnį ES vaidmenį per stipresnę EULEX misiją ir galbūt jūs galėtumėte taip pat įnešti savo indėlį tam, kad šią misiją būtų skiriama pakankamai lėšų. Galiausiai buvo užduotas klausimas dėl Rusijos dalyvavimo Čikagos viršūnės susitikime. E, jūs esate teisus, Čikagoje nevyks NATO ir Rusijos viršūnės susitikimas. Aš kalbėjausi su prezidentu Putinu prieš kelias savaitės ir sutarėme, kad dėl pakankamai užimtos ir įtemptos darbo tvarkės Rusijos vidėje, turint omenyje, kad jis likus kelioms savaitėms iki NATO viršūnės sustikimo bus inauguruotas naujojų Rusijos prezidentu Putinui, galbūt e, nėra e, labai naudinga praktiniu požiūriu, kad NATO ir Rusijos viršūnių sustikimas vyktų Čikagoje, tačiau sutarėme surengti dvišalį susitikimą ir mūsų bendradarbiavimas tęsis toliau, mūsų santykiai su Rusija nepriklauso nuo vieno susitikimo, net ir aukščiausio lygio. Tark kitko pakvietėme Rusiją dalyvauti, prisijungti prie e, ISAF e, sustikimo, kuris vyks Čikagoje. Taigi dialogas su Rusija tęsis. Ačiū. Kitas e, kalbėtojas yra ponas Tenakas. Dėkuoju pirmininkė ir generalinį sekretorių. Aš turėjau, žinoma, išklausyti ekspertų iš JCC šalių ir um, buvo kalbama apie tai, kad um, ginklai pateko į Alkaidos rankas ir tai kelia daug uh, nerimo. Na, o dėl Čikagos atrodo, kad Amerika nusprendė atidėti savo išvykimą iki 2024 metų ir atrodo, kad Afganistanas gali tapti saugumo paslaugų klientu vakarų šalių atžvilgių. Na ir norėčiau paklausti, kaip Jūs įsivaizduojate situaciją po 2014 metų ir koks bus kitų šalių kaip Pakistanas, Kinija ir Indija vaidmuo? Ar pasikeis kažkaip situacija, kaip pasibaigs ISAF e, įgaliojimai. Ir taip pat dėl e, bendros saugumo ir gynybos politikos ir NATO veiksmų dubliavimosi, kaip to išvengti. Pagal bendrą saugumą ir gynybos politiką investuojama į um, kitokias rytis, pažiūrėjau, kibernetinės, kibernetinė apsauga ir taip toliau. Bet to šalių narių biudžetai yra dabar riboti. Norėčiau paklausti, kaip reikėtų išvengti to dubliavimuose. Dėkoju. Sarius Volski. Generalinis sekretoriau, e, malonu matyti jūs čia, Europos parlamente. Džiaugiuosi, kad jūs NATO įsivaizduojate geriau negu mes čia Europoje. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą. Per dėja pastaraisiais metais tikrovė tikrai nėra tobula. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie tai, kokias konkrečias užduotis e, vykdė kartu ES ir e, NATO ir galėtų vykdyti. Na, krizė, žinoma, paveikė valstybių narių biudžetus, tai kokią išeitį jūs pasiūlytumėte? kuri galėtų užtikrinti strateginės ilgalaikės išeitis tiek NATO, tiek ES valstybėms. Panas Zingeris, Europos, užsienio, Lietuvos Europo, Europos reikalų, užsienio tiksliau reikalų komiteto pirmininkas. Gerbiamas generalinis sekretorių, ponė Brokai, kadangi Lietuva yra nauja NATO narė ir e, turi bendrą sieną su Kaliningrado sritimi, pastebime, kad e, ši nedidelė sala Europos ir NATO viduje yra smarkiai militarizuojama klausydamasis jūsų puikios kalbos apie NATO ir Rusijos bendradarbiavimo tarybos susitikimą, jūs minėjote bendradarbiavimą kovojant su narkotikų prekyba, tranzitą į Afganistaną, kitas rytis. Tačiau klausimas e, susijęs su NATO vidinės erdvės vienodų saugumu ir vienodą, vienodą, vienodai kokybišką NATO šalių pasienio apsaugą. Mums kelia nerima dabartiniai procesai susiję su raketų dislokavimu e, Kaliningrado srityje ir NATO oro erdvės pažeidimai e, įvykę ne per seniausiai ir ne vieną kartą. Noriu paklausti, Ką galėtumėte pasakyti apie Kaliningrado sritį ir kaip mes reaguosime į šiuos naujus e, baiminančius pokyčius? Ačiū. Ähm, äh, Pone Liuzink, ačiū, aš norėčiau paklausti dėl priešraketinės gynybos. Pone Rasmussen, 2010 m. spalio mėnesį jūs jau kalbėjote apie papildomas išlaidas, kuris bus skirtos priešakėdinį gynybai, turėjo būti numatyti 200 milijonų eurų. Dabar NATO vidinės studijos jums sako, kad tai tiek neužteks. Taigi, kokia dabar yra numatyta suma, kiek kainuotų tokia, toks, toks gynybinis skydas. Kitas dalykas - atominiai ginklai, brandoliniai ginklai ir šitos politikos peržiūra, kokia kokie yra šios e, politikos peržiūros rezultatai, kaip jūs, ką jūs apie tai manote, kiek ginklų turėtų rikti ES teritorijoje, turėtų būti čia dislokuojama, kiek turėtume jų atsisakyti. Dar vienas klausimas dėl Afganistano. Jūs kalbėjote, kad mūsų misija turėtų būti daugiau mokymų misija. Ar manote, kad tai turėtų būti NATO mokymų misija ar kokia kitokia? Bet to, ar aš teisingai jūs supratau, e, kad tikrai mes turėtume pasilikti tik tai kaip mokytojai, bet nebeturėtume, nebeturėtume ten dalyvauti jokiuose kariniuose veiksmuose. Kitas dalykas kiek NATO ateityje ketina skirti lėšų misijoms Afganistate. Ačiū. Dėkoju. Manau, dabar pasisakė jų visų frakcijų atstovai, bet vis tiek dar yra labai daug norinčių pasisakyti. Bet dabar apribosime laiką iki pusantros minutės. Toliau kalbės ponas Lisek. Dėkoju pirmininkė, ponė generalinis sekretoriau. Būdamas saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas, norėčiau pasakyti, kad tai, ką, apie ką kalbėjo generalinis sekretorius, tai yra mūsų svarbiausias Svarbiausia problema tai yra tai, apie ką mes daugiausia kalbame savo komitete, tai yra NATO ir ES bendradarbiavimas gynybų ir saugumos politikos srityje. Parlamentas pastaruoju metu priėmė keletą pranešimų. Mūsų komitete jie buvo parengti ir visi tie pranešimai pabrėždavo, kad tas bendradarbiavimas svarbiausias dalykas. Ir todėl džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte Džiaugiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas, kaip sakant, fronte, ten, kur reikia bendrų veiksmų, vyksta. Ir kad tas bendradarbiavimas gerėja lyginant su ankstesniais e, laikotarpiais tiek e, Afganistane, tiek e, Somalija. Matėme, kad buvo kažkokių problemų, bet dabar bendradarbiavimas vyksta sėkmingiau tiek pastabų. O dabar klausimas dėl Gruzijos. Norėjau paklausti, ar būsimajame Čikago susitikime kalbėsite apie Gruziją, nes Gruzija tai yra ta šalis, kuriai kurią mes uždarėme duris, taip sakant, susitikime Bukarešte. Uh, Ir visa situacija Kaukaze nėra tokia paprasta ir toliau išlieka komplikuota, todėl noriu paklausti, ar Čikagos susitikime jūs kalbėsite apie Gruziją ir kokiame kontekste jūs tą darysite. Mač. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Droba, Slovakijos e, parlamento saugumo gynybos komiteto vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausti apie uh, tragišką įvykį su imigrantų mm, pilnu laiveliu kovo mėnesį viduržėmio jūroje. Aš žinau, kad NATO čia nėra pirmas tas įtarimųjų sąrašo viršuje, bet vis tiek man atrodo, kad trūksta kompetencijų pasidalymo šioje srityje. Norėčiau paklausti, ką NATO galėtų padaryti, NATO galėtų padaryti kad tokie įvykiai ateityje nesikartotų ir ką ketina NATO konkrečiai daryti, kaip yra reaguojama į susidariusią situaciją. Kirilov. Ponas Kirilovas. Taip, ačiū generalinis sekretorių už atvykimą, už jūsų pasisakymus ir labai aiškius atsakymus. Mums Europai, žinoma, negalime užsisklęsti atsižvelgiant į dabartinę situaciją, juo labiau. Vienas klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad yra konkreti labai aiški tendencija iš Junktinės Amerikos valstybių pusės perkelti savo pajėgumus į Aziją labiau ir, ir savo karinės pajėgas link Azijos. Taigi aš noriu paklausti, galėt susidaryti tokią situaciją, kad Europa bus palikta viena, kaip ir Libijos atveju, kai Amerika visai nedalyvavo. Jūs sakėte, ar jūs kalbėsite apie tai Čikagoje ir ar priimsite konkrečius dokumentus ir jeigu taip, ir atsi, je, sakykime, jeigu kartais mums pavyktų tas sujungimas ir dalyjimasis, Taigi, jeigu visa tai įvyktų, kada, žinoma, tiksliai jūs negalėsite pasakyti, bet kada apytikriai Europa būtų pajėgi imtis tokių operacijų, kokios vyko pastaruoju metu ateityje. Andrew Duff. The greatest uh, military threat that... Didžiausia karinė grėsmė, su kuria susidurėme, kyla Irane. Ar nemanote, kad būtų buvę išmintinga paprašyti pakviesti Izraelio atvykti į Čikagos susitikimą ir padiskutuoti šiuo klausimu, nes situacija nuolat blogėja. Ir kitas dalykas, ar tiesa, kad Turkija pasipriešino tokiam pasiūlymui pakviesti Izraelį į susitikimą? Dar vienas klausimas susijęs su Turkija. Koks bus tas poveikis Turkijai kaip vienam iš pagrindinių NATO partnerių tame regione? Areštavus ir įkalinus daug Turkijos uh, dar, dar, karinio štabo karininkų. Šakė. Du trumpi klausimai. Pone Liuzink jau minėjo juos. Galbūt galėtumėte paaiškinti, mums pa, pa, detaliau pasisakyti apie priešraketinės gynybos išlaidas ir kas tas išlaidas turės. E, kas, jie, kas turės finansuoti visą tai, ar ES ir NATO, ar tik tai atitinkamos valstybės. Kitas dalykas, jau minėtas migrantų laivas, imigrantų laivas ir noriu paklausti, ar NATO jau pradėjo kokį nors tyrimą, vidinę tyrimo procedūrą šiuo klausimu ir jeigu taip, tai gal galėtumėte pasakyti, kokiu rezultatu jau yra pasiekta tyriant šį incidentą. Yeah, um, thank you very much. Um... Dėkoju. Ačiū. Aš pradėsiu nuo atsakymų į klausimus. Kuo trumpiau, suprantu, kad turime labai nedaug laiko. Pirmiausia, atsakysiu panui Tanok. Jūs esate susirūpinęs dėl to, kad Afganistanas taps vakarų klientu, kaip jūs tai pasakėte. Na, aš nematau, nemanau, kad mums reikėtų laikytis tokio požiūrio. Tačiau akivaizdu, kad Afganistanui reikės mūsų pagalbos, taip pat ir pasibaigus 2014 metams. Jūs minėjote žiniasklaidos e, pateiktą informaciją ir pranešimus kurie susiję su besitęsiančiomis darybomis tarp Junktinės Amerikos valstijų, Amerikos valstijų ir Afganistano ilgalaikės strateginės partnerystės klausimų. Man atrodo, kad tokia ilgalaikė partnerystė arba diskutavimas dėl jos yra esminis signalas Afgan, Afganistano piliečiams ir gyventojams bei kaimynams, šios šalies kaimynams. Bet to tai yra labai stiprus signalas Afganistano priešams, sakantis, kad jie negali tiesiog atsisėsti ir palaukti, kol mes pasitrauksime, kol pasitrauks tarptautinės pajėgos. Žinoma, mūsų vaidmuo pasikeis, bet mes vis tiek liksime Afganistane. Uh, tik atsakomybę už saugumą prisims Afganistano pajėgos. Bet Afganistanas nebus valstybė klientė. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos Afganistano saugumo tarnybos prisims visišką atsakomybę už šios šalies saugumo palaikymą, o mes būsime pagalbininkai. Mes pasiliksime ten šitame vaidmenyje, bet visą atsakomybę prisims jie patys. Ir Aš manau, jog tai turės tikrai teigiamos įtakos viso regiono raidai. Nes Afganistano kaimynai, ypač Pakistanas, nebejotinai yra susirūpinę dėl to, kaip ateityje plėtosis įvykiai Afganistane. Todėl yra labai svarbu užtikrinti kaimynus, kad mes nepaliksime Afganistano tokiame saugumo vakuume. Afganistanas netaps žlugusią valstybę. Afganistanas gali tapti gana gerai veikiančią valstybę, kuri gebės pasirūpinti savo pačios saugumu dėl to, kad turės tam pakankamai saugumo pajėgų. Toks būtų mano atsakymas. Taip, bus iššūkių, bet mes einame teisingu keliu. Pastaruoju metu Kabulė vėl padaugėjo išpolių, bet mes matėme, kad Afganistano saugumo pajėgos labai išmoningai susitvarkė ir profesionaliai susitvarkė su susidariusią situaciją. Tai yra tikrai gera žinia. Todėl aš esu įsitikinęs, kad jie turės pakankamai pajėgumų, sugebės susitvarkyti su ateityje kilsiančiais saugumo pajėgos iššūkiais, kai baigsis ISAF operacija 2014 metų pabaigoje. Bet mes nepasitrauksime, mes liksime ir remsime juos. Afganistano saugumo tarnybas ir tarptautinė bendruomenė įsipareigojo finansuoti Afganistano saugumo tarnybas ir po 2014 metų. Kai įsako operacija baigsis, tai vėl bus bus parengta 350 tūkstančių afganistaniečių, kurie dirbs saugomo pajėgose. Ir šis skaičius yra, e, žinoma, netoks, kokį galėtų finan... Afganistano vyriausybė. Todėl Bonos konferencijoje valstybės įsipareigojo remti Afganistano saugumo pajėgas ir po 2014 metų. Ir aš manau, kad jeigu mes laikysime savo įsipareigojimų, remsime saugumo pajėgas Afganistane, tai Afganistanas galės stovėti ant savo paties kojų, bet jam nereikės to daryti vienam. Dabar dėl NATO ir Europos Sąjungos bei mūsų bendros saugumo ir gynybos politikos. Taip sutinku, kad reikia vengti konkurencijos ir dvigubų veiksmų. Mes turime uh, veiksmų dubliavimuose. Turime garantuoti, kad tai, ką daro Europos Sąjunga, padėtų tam, ką daro NATO ir atvirkščiai. Turėtume remtis tokiu, tokią formulę bendradarbiaudami. Ir manau, kad mes einame tą linkmę ir mums gana neblogai sekasi. Žinoma, nežiūrint į visus politinius iššūkius, kai kalbam apie NATO ir ES partnerystę. Mums jau pavyko užtikrinti, kad bent jau darbuotojų lygmenių, personalo lygmenių mes koordinuojame veiksmus ir darome tą sutinkamai su atitinkamu politiniu kontekstu, politiniais e, pagrindais, kurie yra nustatyti. Kai kalbame apie pažangėją gynybą NATO arba sujungimą ir dalymasi ES, tai bendradarbiavimas yra, tarp NATO ir ES yra tiesiog puikus. Ir jis yra toks puikus, kad jame dalyjamas komplementariai, dalyjamas e, patirtimi ir informacija. Toliau ponas Ariušvolski manęs klausė, kaip aš įsivaizduoju, turėtų vykti pasidalymas, darbo pasidalymas, užduočių pasidalymas tarp ES ir NATO. Aš jau paminėjau labai aišku konkretų pavyzdį, tai tas vadinamasis air-to-air -air e, refueling, tai yra e, lėktuvų užpildymas kūrų ore, Amerikiečiai čia yra jau labai pažengę, jie turi labai daug, daug e, kūro papildymo lėktuvų, o mes tuo tarpu tokių pajėgumų neturime. Taigi mūsų gynybos agentūrai tai būtų e, neblogas uždavinys pasitelkti amerikiečių patirtį. Ir Aš džiaugiuosi, kad Europos gynybos agentūra ėmėsi jau iniciatyvos šioje srityje. Tai yra labai konkretus pavyzdys. Bet e, kalbant bendriau, galima pasakyti tie, kad mes dirbame tuose, tuose pačiose vietose. Afganistane ES vykdo policijos paramos misiją, mes karinę misiją. Afgan... Kozove Europos Sąjunga taip pat palaiko policijos pajėgas, teisės viršenybės užtikrinimas yra Europos Sąjungos kompetencijoje, tuo tarpu mes daugiau e, remiame karinės pajėgas ir taip pasidalyjame darbą konkrečiose e, karštuose taškuose. Galiu įsivaizduoti, kad Afrika Europos Sąjungai būtų aktualesnis regionas negu NATO. Taigi, kai kalbama apie specialius pajėgumus, apie geografiją, apie konkrečius regionus, apie vaidmenis, kuriuos reikėtų vaidinti viename ar kitame regione, aš aiškiai matau, kad mes esame pajėgus dalintis atsakomybę ir vengti to dubliavimuose. Taip pat klausėte manęs e, apie tai, kokį, kokią įtaką turės mažėjantis biudžetai. Aš manau, jau atsakiau Jums į šį klausimą. Taip reikia stengtis kuo daugiau pastangų sutelkti į tarptautinį bendradarbiavimą, nedirbti individualiai, nes kaip atskiros šalis mes tikrai nepajėgsime nei įsigyti tos brangios karinės įrangos, nei jos vystyti. Ir pateiksiu čia konkretų pavyzdį. Transporteriai, lėktuvai transporteriai Dešimt valstybių NATO narių dalyvavo šioje e, iniciatyvoje, taip pat Švedija ir Suomija, nebūdamos NATO narėmis. Jos apjungė savo pastangas ir bendrai įsigijo 3 C-17 transporterius. Bet ne viena iš šių šalių individualiai atskirai nebūtų pajėgusi įsigyti tokių pajėgų. O kartu, sutelkdami pastangas, jie tą pajėgė padaryti. Manau, kad tai yra puikus pažangios gynybos pavyzdys ir šis konceptas turėtų būti toliau plėtojamas ir taikomas kitose srityse. Toliau, ponas Zingeris uždavė klausimą dėl Kaliningrado srities militarizavimo. Taip, tai yra mums didelį susirūpinimą keliantis klausimas. Šis klausimas jau buvo iškeltas Rusijos ir NATO susitikime. Mes apie viską kalbam atvirai. Taigi, ką aš galiu pasakyti? Tai yra pinigų švaistimas. Jeigu rusai nuspręs sutelkti pajėgas toje, toje srityje, Bet tai bus visiškas pinigų švaistimas, nes e, NATO neketina pulti Rusijos. Ir manau, kad tiesiog tik švaistimu galima pavadinti tokio dydžio, nežinau kokio dydžio, investicijas į ginklus nukreiptus prieš dirbtinį priešą, nukreiptus į priešą, kuris realiai neegzistuoja. Aš manau, kad jie savo pinigus daug geriau išleistų uh, investuodami juos į socialinius klausimus, į Rusijos visuomenės modernizavimą, į technologijas ir panašiai. Toks būtų mano komentaras. Pone Liuzink. Neturiu jokių naujų skaičių. Skaičiai yra tokie, kokie ir buvo anksčiau. Papildomos išlaisdos, kurios būtų skirtos sujungti e, gynybos sistemas ir parengti vieną gynybinę sistemą, kuri apgintų visa, visas NATO šalis, visų jų gyventojus ir kuri apimtų visas Europos šalis esančias NATO. Taigi, tokios apjungimo pastangos kainuotų 200 milijonų eurų. Naujų skaičių neturiu bet šita istorija yra jau labai sena. Labai seniai NATO įsipareigojo investuoti į į raketinę gynybos sistemą. Ir mes numatėme, kad iš esmės visos išlaidos turėtų sudaryti apie 800 milijonų eurų. Bet tie 200, tūk, 200 milijonų eurų būtų skirta visos, visų Europos e, NATO partnerių gyventojų gynybai. Dėl brandolinės ginkluotės mažinimo. Džiaugčiausi, jeigu, būtų, jeigu jos būtų mažiau, bet turime labai atidžiai pasižiūrėti į tai, kiek Rusija turi brandolinių galvučių. Rusija jų turi daugiau. NATO partnerės labai sumažino savo brandolinių galvučių arsenalą nuo šaltojo karo pabaigos, bet Rusija to nepadarė. Todėl yra didžiulis atotrūkis tarp to, kas yra Rusija ir ką turime mes. Jeigu mes dar labiau sumažinsime savo brandolinę ginkluotę, kas būtų iš principo gerai, tai turime vis tiek daryti tą tik tai išlaikydami atitinkamą balansą su Rusija. Toks būtų mano požiūris. Dėl Afganistano Mokymų misija yra mokymų misija, bet mūsų mokytojus mes turime ginti ir dabar diskutuojame, kaip tą galėtume padaryti. Jie turi būti apsaugoti Afganistate. Mes ne, Afganistane. Mes, žinoma, nesame tokie naivūs ir nemanome, kad jie galės būti mokym, vykdyti tos mokymus ir jaustis visiškai saugus, jeigu mūsų ten nebus. Pone Lisek, manau, kad Čikago. E, Čikagos susitikimas nusiūs Gruzijai labai svarbę ir padrasinančią žinę. Bet Čikagos susitikimas tai nėra plėtros susitikimas, naujų pakvietimų dalyvauti alijanse neketinama išsiųsti. Vis dėlto Gruzija padarė daug, įvykdė daug reformų ir į tai, žinoma, e, bus atsižvelgta mūsų deklaracijoje parengtoje Čikagos susitikimo metu. Ponas Drobė paklausė mūsų dėl incidento su e, imigrantų laivų, taip pat ir ponė Brantner uždavė šį klausimą. Įvykis tikrai tragiškas ir labai nelaimingas. Bet leiskit pabrėžti man vieną dalyką. NATO ir NATO sąjungininkai padarė labai daug, kad būtų išsaugotos gyvybės Libijos operacijos metu. Mes išvengėme taikių gyventojų žudynių Libijoje. Mes daug padarėme, kad išgelbėtume žmonių gyvenimus. Ir mūsų laivai išgelbėjo apie 600 žmonių Todėl noriu pabrėžti, kad tai yra mūsų esminis indėlis į šią operaciją. Mes išsaugojame daug gyvenimų. Darėme nemažai, teikdami informaciją Europos tarybai, kuri tyrė šį incidentą. Ir noriu pabrėžti, kad mes ir toliau esame pasiruošę teikti visą reikalingą informaciją, informaciją, kurią mes turime, jeigu kas nors tos informacijos paprašys. Toks būtų mano atsakymas į ponios Brantner užduotą klausimą. Ponas Droba paklausė, ką daryti, kad išvengtume tokių incidentų ateityje. Na, nemanau, kad tai yra visų pirma NATO uždavinys. Padėti į nelaimę patekusiems žmonėms yra E, pareiga padėti tokiems žmonėms yra bendra visiems, tai nėra kažkokia ypatinga NATO pareiga, tą turi daryti visi. Bet žinoma, NATO sąjungininkų laivai turi teikti tokią pagalbą, jie turi įvykdyti savo atsakomybės srityje esančius uždavinius. Kaip ir bet kurie kiti, bet kurie kiti laivai plaukiantis tame regione. Ponas Kirilovas paklausė apie naująją JAV gynybos strategiją, kuri nukreipta į Azijos ir Ramėjo vandenino regioną ir paklausė, ar mes pasiliksime tokie vieniši ir turėsim patys tvarkytis su savo krizėmis čia arčiau, ar patys turėtume vykdyti tokias misijas kaip Libijoje ir panašiai. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, visiškai natūralu, kad Junktinės Amerikos valstijos e, labiau susitelkia į e, augančias valstybės e, Azijoje ir Ramio vandenino zonoje. Mes ten taip pat turime savo interesų. Bet Junktinių Amerikos valstijų gynybos politikos e, dalis yra transatlantinė partnerystė ir įsipareigojimai tokiai partnerystė. Gali būti, kad e, juk JAV kareivių, kariškių dalyvavimas Europoje sumažės, bus mažiau pajėgų dislokuojama čia. Dislokuojama čia. Galbūt mažiau karių bus teikiama NATO operacijoms Europoje, bet bendrai paėmus partnerystė, transatlantinė partnerystė nesusilpnės, ji bus lygiai tokia pati stipri kaip ir anksčiau. Žinoma, laikai keičiasi ir mes visi turime prisitaikyti prie naujų saugumo reikalavimų. Na ir galiausiai Andrew Duff klausimas, ar ket, buvo ketinta pakviesti Izraelį į Čikagos susitikimą. Ne, tokių ketinimų nebuvo. Ir dėl to galiu aiškiai pasakyti, kad Turkija neblokavo tokio kvietimo, kadangi kvietimo klausimas nebuvo keliamas. Na ir dėl teismo Turkijoje, čia ne NATO reikalas, spręsti vidinius Turkijos klausimus, tai yra jos vidaus reikalas, mes nesikišame į šios dalykus tiek galiu pasakyti. Tai yra Turkijos atsakingų institucijų klausimas. Poniai Brantner, man atrodo, jau atsakiau dėl priešakitinės gynybos ir dėl išlaidų skirtų jai. Dabar dėl teritorijos, kurią turėtų apimti gynybos skydas. Teritorija. Į tą teritoriją įeis Europos jie esantys NATO partneriai jų teritorija bus saugoma tokiu būdu. Taip mes apibrėžėme, kokia bus tos e, priešraketinės gynybos sistemos apimtis. Ačiū. Dar, dar keturi kalbėtojai, mažiau nei po vieną minutę turėsite. Ir suklydau e, panas Papovskis, e, Europos išorės veiksmų tarnybos e, atstovas e, turės vykti tą patį posėdį kaip ir generalinis sekretorius. Ir dar prieš Čikagą įvyks kiti du posėdžiai ir galbūt dar vienas papildomas e, susitikimas gali būti suorganizuotas, kad būtų suteiktas žodis jums. Na, o dabar Šakė. Aš norėčiau paklausti apie tą patį, e, ką jau, e, ką jau sakė kiti kalbėtojai. Jūs minėjote, kad yra Turkijoje atrodo planuojamas perversmas, bent jau yra tokie, tokios prielaidos ir dėl e, proceso ir dėl teismo sprendimų prieimimo kyla tam tikri patikimumo klausimai ir ar NATO ketina siūsti stebėtojus, užtikrinti, kad tie teismai vyks pagal tarptautinius standartus ir kad iš tikrųjų nebus imtasi neteisingų veiksmų prieš žmonės, o jeigu iš tikrųjų tos prielaidos pasitvirtintų, kad būtų galima kažkaip išspręsti tas problemas. Uh, Pasku. Dėkoju. Kadangi jungtinės tautos keičiasi šiek tiek, mes turime irgi plačiau žiūrėti į tą viršūnių sustikimą. Ar jūs manote, ar jūs, na, įsivaizduojate, kad sąjungininkai taip pat plačiau žiūri viską, ar tiesiog yra vykdoma įprasta veikla? ji bus vykdoma Čikagoje. Strateginė koncepcija buvo patvirtinta dešimčiai metų, taigi kaip jūs viską įsivaizduojate? Bonas Sviets, aš norėjau paklausti apie sanglaudą, apie tą vidinę sanglaudą. NATO rėmuose, ypač tarp ES šalių. Atrodo, kad buvo kažkokių problemų su Baltijos oro erdvės patruliavimu. Ir taip pat Libijos operacijų metu buvo problemų. Mano nuomonė, operacijos Libijoje parodė, kad labai skiriasi politiniai požiūriai alijanso viduje. Aš suprantu, ką nori pasakyti generalinis sekretorius. E, ir taip pat e, suprantu jūsų optimizmą, bet man netrodo, kad tos operacijos Libijoje buvo labai sėkmingos. Kelis klausimus noriu užduoti, pana Rasmusenai. Išklausiau puikios analizės dėl Rusijos veiksmų ir investicijų į e, puolamasias raketas ir galimybę tas lėšas panaudoti kitiems taikiems tikslams, e, kuriais būtų galima skatinti Rusijos vystimasi. Noriu paklausti, ar NATO skiriamų lėšų nebūtų galima panaudoti tiems patiems e, tikslams? Ar manote, kad po to, kai NATO įsikišo Afganistane ir dešimtis tūkstančių žmonių žuvo, ar gyvenimas nuo to pagerėjo žmonėms? <clears throat> Dėl Graikijos e, ir jos patirimų problemos su Turkija bei savo e, būtinų investicijų į gynybą, ar galėtų NATO imtis veiksmų, kad Graikijai reikėtų mažiau investuoti į gynybą. Kalbant apie Kiprą, Ar galėtumėte mums pasakyti, kokia bus busimoji Turkijos pozicija Kipro atžvilgių? Paskutinis klausimas dėl Junktinės karalystės brandalinio ginklo karinėse bazėse Kipre. Kaip turėtų būti elgiamasi su juo? Žodis generaliniam sekretoriu. Um, Dėkoju. Visų pirma, šakiai. E, visų pirma, ne NATO atsakomybė, ne NATO užduotis yra stebėti teisinius procesus vykstančius e, atskirose valstybėse. Jeigu to reikia, jeigu reikia to stebėjimo, tai yra kitos tarptautinės e, organizacijos, kurios tuo turėtų užsimti. Na, o mes savo stebėtojų tikrai neketiname siūsti į Turkiją. Kitas klausimas dėl Čikagos e, viršūnų sustikimo ir požiūrio jį. Reikėtų šį viršūnių sustikimą vertinti kaip e, tasą, kaip e, kažką, kas gali prisidėti prie strateginės koncepcijos patvirtintos Lisabonoje prieš keletą metų įgyvendinimo. Uh, Strateginėje koncepcijoje mes išdėstėme pagrindinės NATO užduotis, o Čikagoje apibriešime, kaip įgyvendinti, kaip e, atlikti tas užduotis. Ir tai yra tos vizijos dalis. Vizija turi savo turinį, tai nėra kažkas be turinio. Tai yra konkretus dalykas. Štai kodėl mes e, priimsime ir gynybos paketą. Čikagoje bus priimtas tas gynybos paketas, kuris labai konkrečiai numatys NATO partneriams e, įpareigojimus investuoti į karinius pajėgumus ateinančiais metais ir e, remtis būtent pažangios gynybos koncepcija. Tai taip pat bus Mm, patvirtinimas dar vieną kartą, kad e, transatlantinis ryšys yra stiprus. Ir tai taip pat yra bendros vizijos dalis. Čikagos viršūnių sustikimas bus konkretus, bet bus atsižvelgiama ir į bendrą viziją. Ir man atrodo, kad čia nėra tarpusavio prieštaravimo tarp tos vizijos ir tarp vizijos įgyvendinimo. Žinoma, labai lengva kurti didelės vizijas, kelbti ambicingus tikslus, tačiau neturint pajėgumų, trūkstant valios įgyvendinti visą tai, prasmės nėra. Tai taip aš galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Man atrodo, kad Čikagos viršūnų sustikimas yra bendros vizijos įgyvendinimo uh, dalis. Kitas klausimas. Mes priminėte, kad yra nesutarimų alijanso viduje ir jūs paminėjote Libijos operacijas, jeigu gerai jūs supratau. Na, norėčiau jūs pataisyti. Ne, ne taip yra, kaip jūs sakote, yra priešingai. Visi NATO sprendimai yra priimami konsensuso pagrindu, todėl mes nebūtume galėję prisimti atsakomybės už operacijas Libijoje, jeigu visos 28 NATO partnerės nebūtų tam pritarusios. Bet žinoma, ne visos NATO partnerės prisidėjo prie tų operacijų aktyviai. Kai kurios šalis neturėjo išteklių skir... reikalingų e, toms operacijoms, kitos dėl kitų priežasčių, bet visos 28 e, NATO partneris vienaip ar kitaip prisidėjo prie operacijos Libijoje ir buvo naudojamasi NATO struktūra, buvo remiamasi ją vykdant tą operaciją Libijoje. Ir ta operacija dar kartą parodė, kad mūsų alijansas yra vieningas ir solidarus. Karinė prasme tai tikrai buvo sėkminga operacija. Mes įgyvendiname jungtinių tautų įgaliojimus ginti Libijos gyventojus, užkirtome kelią skerdynėms žmonių ir Ir tai tikrai buvo tiksli operacija. Buvo suma, užkirstas kelias e, didesniam aukų skaičiui ir šalutiniai, vadinamai šalutiniai žalai. Ir tai tikrai yra pasiekimas. Na ir galiausiai, ponė. Ačiū Georgijų, jeigu gerai ištariau, jūs klausėte e, apie situaciją Afganistane, ar situacija pagerėjo. Žinome, kad tai yra viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių ir ten kyla įvairiausių problemų. Bet netgi atsižvelgiant į tai, galiu pasakyti, kad pažanga tikrai vyksta. Pastaraisiais, pas, pernai 8 procentais e, padidėjo ekonomikos augimas Afganistane. Tikrai matome tinkamus poslinkius ir e, švietimo sistemoje. Daug vaikų dabar lanko mokyklas ir mergaitės, tarp jų praeitie jos negalėjo lankyti mokyklų. Taip pat sveikatos apsaugos srityje yra daroma pažanga daug naujų sveikatos apsaugos e, centrų, taip pat uh, palgio gyvenimo trukmė, mažė vaikų mirtingumas. Buvo nutiesti tūkstančiai kilometrų naujų kelių ir tai iš tikrųjų prisidėjo prie ekonomikos augimo, rinkos stiprėja Afganistane ir žiniasklaida taip pat stiprėja. Taip, Afganistane yra daugybė iššūkių, daugybė problemų, bet jeigu manęs paklaustumėte, ar pažanga yra, tai aš aiškiai atsakyčiau, kad taip, ta pažanga aiškiai matoma. Na ir galiausiai, kalbant apie Turkiją ir Graikiją, galiu pasakyti, kad visi žinome, jog praeitie na, buvo įtampa tarp Turkijos ir Graikijos, bet gera naujiena yra ta, kad NATO dėka, abi šalis, kaip žinote, dalyvauja NATO, yra NATO partneris, nuo jų prisijungimo prie NATO ta krizė išspręsta taikiu būdu. Ir tai yra svarbiausia. Ir tai taip pat patvirtina NATO pasiekimus. NATO gali prisidėti prie vidinių konfliktų sprendimo taikiu būdu. Abi šalis yra stiprios partnerės, NATO partnerės, jos e, įneša didelį indėlį į NATO operacijas ir žinoma, Turkija dėl savo geografinės padėties ir savo kultūrinį, kultūrinių religinių aspektų vaidina labai svarbų strateginį vaidmenį. Dėkoju, Andersai. Jūs puikiai pirmininkavote ir tarybai, kaip Danijos premjeras. Na. Ir NATO E, jūsų lyderiavimas, jūsų pirmininkavimas e, NATO yra taip pat labai puikus dalykas. Na, ir tai, kad kalbame dabar apie NATO ir ES ryšius, yra labai geras dalykas. Galėtume ir tas diskusijas e, dažniau surenkti, kažkokių konstruktyvių rezultatų pasiekti, prisidėti prie Europos išorės veiksmų tarnybos veiksmų ir. ir Žinoma, yra tas politinis poreikis bendradarbiauti, bet taip pat reikia ir sutaupyti lėšų. Ir tas klausimas yra pagrindinis. Reikia spręsti šitą problemą. Reikia bendro požiūrio, reikia bendradarbiavimo. Jis iš tikrųjų padėtų mūsų saugumo užtikrinimui taikai ir taikos ir laisvės užtikrinimui ir taip pat sukurtų sąlygas tinkamas mūsų piliečiams. Dėkuoju ir sėkmės Čikagoje. Tikrai tikiuosi, kad tai bus sėkmingas viršūnių sustikimas. Dėkuoju. Thank you. Freunde, ja. Ich möchte auf Tagesordnungspunkt 3 zurück. Mėly kolegos, noriu grįžti prie trečiojo darbo tvarkės klausimo. Rytoj bus parengtas dokumentas. Tačiau savaitgalį buvo parlamento pirmininkų susitikimas 27 nacionalinių parlamentų, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento pirmininko susitikimas. Ir tame sustikime buvo susitarta dėl tarptautinė, tarp parlamentinės asamblėjos įsteigimo. Dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Na, man ta sudėtis tos delegacijos, tarp parlamentinės delegacijos sudėtis gal ir nėra pati primtiniausia, bet manau, kad yra neblogas, pasiektas neblogas kompromisas. Uh, tarp e, mūsų ir nacionalinių parlamentų. Pagal devintąjį straipsnį kalbama ne apie kozak, tai yra užsienio reikalų bei gynybos reikalų komitetų atstovų tarp parlamentinis komitetas. Taigi pagal devintąjį straipsnį pirmajame protokole. Kitas dalykas. Nacionaliniai parlamentai turi šešis atstovus, mes šešiolika, keturi stebėtojai bus iš valstybių kandidačių bei NATO narių, kurios nėra ES narės, bet yra Europos valstybės. Be to nutarta įsteigti sekretariatą, kuriam, kuriame dirbs pirmininkaujančios šalies darbuotojai, tuo metu pirmininkaujančių šalies darbuotojai, bet šis sekretoriatas turi glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su pirmininkaujančia šalimi. Taigi, pirmininkaus, pirmininkaujanti valstybė bendradarbiaudamas su Europos parlamentu. Manau, kad ši nuostata yra labai nebloga. Mes maždaug tokią koncepciją komitete ir svarstėme. Posėdžiai šio komiteto, posėdžiai galės vykti pirmininkaujančios šalies, pirmininkaujančioje šalyje arba Europos parlamente. Jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, nenorės priimti to komiteto, tai bus jai per brangu ar dėl kokių kitų priežasčių, manau, to galės imtis Europos parlamentas. Tai irgi labai geras dalykas ir pažiūrėsim dar, kaip konkrečiai tą turėsime įgyvendinti. Manau, kad, matau, kad ir čia keletas kolegų yra iš nacionalinių parlamentų užsienio reikalų komitetų. Su jais mes buvome neseniai susitikę kitame kontekste ir manau, kad galim pasidžiaugti mūsų dviejų metų darbo rezultatu. Buvo nemažai gerų posėdžių ir po kurio laiko galėsime pasižiūrėti, kaip veikia ta sistema. Šio komiteto mm, sprendimai turės būti priimti konsensuso principu ir jie nebus įpareigojantis. Tai bus toksai, tokia patariamoji bei apsikeitimo informacija institucija, informuosime vieni kitus e, apie padėtį, pasikeisime informacijomis, nekovosime vieni su kitais, bet būsime vieni kitų partneriai ir bendradarbiausime šioje srityje su nacionaliniais parlamentais. Kompetencijos iš esmės nepasikeis, jos yra aiškiai paskirstytos. Parlamentas turi savo kompetencijas, tai nacionaliniai parlamentai turi savo kompetencijas ir mes čia nieko nepainiosime, viskas yra aiškiai atskirta ir tos atsakomybės liks tokios, kokios ir buvo. Bet aš tikrai su palengvėjimu sakau, kad mes pažengėme į priekį ir galime pradėti dirbti šiame rate. Na, o dabar einame prie kito darbo atverkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonė su ES specialiuoju įgaliotiniu ir ES delegacijos Afganistate vadovu Vygaudu Ušatsku. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus ir nebejotinai nuo savo misijos kabulė pradžios patyrėte labai daug įvairių dalykų, įvairių įvykių. Prisiminkim, kad ir balandžio 15 dieną. Ir manau, kad po to, kaip čia kalbėjo NATO generalinis sekretorius, tai jūsų pasisakymas irgi labai gerai tinka šiam kontekstui. Na, o dabar žodis jums. Äh, labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, nacionalinių parlamentų atstovai. Man didelė garbė šiandien kreiptis į Jūs po išsamios diskusijos su NATO generaliniu sekretoriumi. Pamėginsiu Jums pristatyti savo požiūrį į dabartinę Afganistano būklę, ypač pakalbėti apie ES vaidmenį Afganistane per pastarąjį dešimtmenį tarptautinė bendruomenė ir Afganistano vyriausybė pasiekė didelės pažangos, siekiant užtikrinti saugumą, demokratiją, Afganistano finansus. E, sutvarkyti, kad būtų galima teikti atitinkamas paslaugas Afganistano žmonėms. ES atitiko, e, teko svarbus vaidmuo e, šiame procese, tiesiog beprecedentinis vaidmuo, saugumas Afganistane daugumoje jo miestų pagerėjo, taip pat gerėja Afganistano saugumo pajėgų parengtis ir didžiąją dalį Afganistano gyventojų saugo vietos e, saugumo paėgos, tačiau nepaisant to padėtis yra pakankamai sudėtinga, kaip parodė pastrosios savaitės išpoliai Kabule. Saugumo padėtis yra e, trapi, žmonės žūsta, o moteris dar toli gražu e, neužsitikrino lygios padėties visuomenėje. Taigi saugumo paties pagerinimas priklauso nuo e, tinkamos vyriausybės veiklos, todėl labai svarbu užtikrinti, kad tos institucijos veiktų ir dirbtų e, tinkamai, kad būtų garantuotas teisingumas, e, saugumas ir kad, užtikrin, kad būtų užtikrinta tolygi ekonominė plėtra bei būtų užtikrintas bendrai stabilumas Afganistane ir visame e, regione. Tarptautinė bendruomenė didelį indėlį įnešė į Afganistano padėties pagerėjimą. ES kartu su tarptautinė bendruomenė įrodė, kad atitinkama strategija gali veikti. Tokio Čikago ir Kabule vyks konferencijos, kuriuose bus galima prisimti beprecedentinius įsipareigojimus kadangi bus e, pakloti pamatai e, būsimajam saugumui užtikrinti. Gruodžio mėnesį tarptautinė bendruomenė dar kartą įsipareigojo remti Afganistaną e, po 2014 metų, dar 10 metų ir 2010 metais buvo priimti atitinkami nutarimai Kabulo konferencijoje, siekiant pagerinti valdyseną, teisinės e, valstybės principų viršenybę bei e, ekonomikos augimą atgavinti, pritraukti tarptautinius investuotojus. ES rodo pavyzdį. 2011 e, lapkričio mėnesį užsienio reikalų taryba vadovaujant Catherine Ashton parengė atitinkamą ekonominio bendarbiavimo susitarimą su Afganistanu, siekiant skatinti ekonominę raidą šalyje ir visame regione. Ir siekiant iki 2014 pratesti EU POL mandatą bei Afganistano policijos pareigūnų mokymus pratesti taip pat ir laikotarpį po 14 metų. Tarptautinė bendruomenė teikia labai uh, daug reikšmės abipusių įsipareigojimų prisimimui. E, Tokio konferencijoje daugiausia dėmesio bus skirma valdysenai ir plėtrai. E, Tarptautiniai donoriai prisims naujus finansinius paramos teikimo įsipareigojimus, e, siekiant sudaryti Afganistanui sąlygas tapti savarankišku ir gebančiu savimi pasirūpinti. Afganistano potencialas yra labai didelis, kadangi regionas vystosi pakankamai greitai. Todėl Afganistanas, būdamas e, tarpinė valstybė tarp Šiaurės ir Pietų Azijos, Eurazijos ir Artimųjų Rytų, turi tikrai didžiulį potencialą, tačiau tam, kad galėtų jo pasinaudoti, artimiausių laikų jam reiks labai didelės donorų finansinės paramos, tai patvirtina ir Pasaulio banko atitinkamos tyrimo rezultatai. Tokijoje, tikiuosi, bus patvirtinti įsipareigojimai priimti e, Kabulo konferencijos, e, Kabulo konferencijos metu. Todėl svarbu vykdyti tikslingus veiksmus, tam reikalinga e, jūsų parlamento, šalių donorių ir ES visuomenės pritarimas. E, tarptautinė bendruomenė turi e, pripažinti būtinybę investuoti į socialinį ir ekonominį vystimąsi. Mm. Taip pat po Kabulo proceso tęsti pradėtų ekonomikos gavinimo programų įgyvendinimą. Tarptautinė bendruomenė e, privalo ir patvirtins būtinybę pagerinti Afganistano vyriausybės gebėjimus įsisavinti teikiamą paramą bei apibrėžti paramos teikimo lygius. Čikago konferencijoje, kurią ką tik pristatė NATO generalinis sekretorius, jau bus kalbama apie Afganistano saugumo pajėgų gebėjimus. Taptautinė bendruomenė ir Afganistano vyriausybė susitarė neseniai sumažinti saugumo paėgas iki 228 tūkstančių, kadangi Afganistano vyriausybė numatė skirti, penkių, skirti 500 milijonų dolerių iš pusantro milijardo, siekiant padengti saugumo pajėgų išlaikymo išlaidas ateitie nuo 2014 metų. <clears throat> Tyrimo galimybė, kaip toliau e, renkti ir remti Afganistano saugumo pareigūnų mokymus tvari plėtra ir stabilumas e, e, priklauso nuo regionų valstybių e, paramos. Bus ES sieks po Stambulo viršūnų sustikimo skatinti regioninį bendradarbiavimą Afganistano vyriausybė, pareiškia didelį susidomė, didelį norą ir toliau gauti ES paramą bei remtis sėkmingų ES ekonominės ir pradės integracijos modelių. Šiuo metu svarbiausios Azijos valstybės rengia glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, geresnio saveikumo e, Vidurio Azijoje ir kovos su, su nelegalia prekyba priemonės. Ponas ir ponai, ES ir Afganistanas siekia stiprinti gebėjimus, teisinės vyriausybės principus, pagarbą žmogaus teisė, e, teisėms, skatinti regionį bendradarbiavimą bei e, geriau teikti karinę paramą. Kai kuriuose srityse buvo pasiekta nemažai pažangos, e, kadangi ES, pavyzdžiui, didelis dėmesį skiria viešojo sektoriaus ir administravimo reformai kaimo plėtros programos taip pat yra tinkamai įgyvendinamos, už jas yra atsakinga atitinkama Afganistano vyriausybės institucija, tačiau reikia toliau e, teikti jai paramą bei e, gerinti e, gebėjimus. Tarptautinė bendruomenė dėja prisidėjo taip pat ir prie tam tikrų įtampų atsiradimo regioninių Afganistano regionų valdžios struktūros kūriamos nepakankamai greitai, tačiau teigiamai vertiname prezidento Karzajaus neseną pareiškimą e, parengti e, tam tikrą arba įgyvendinti tam tikrą rinkimų sistemos reformą. E, už vakar prasidėjo pirmosios viešosios konsultacijos dėl siūlomų rinkimų teisės reformų Kabule. Tas dialogas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad 14 metų rinkimai būtų sąžininkai ir skaidrus ir kad juos taip vertintų Afganistano gyventojai. Afganistanas taip pat kūrė tam tikrą parlamentinės veiklos praktiką ir ES toliau teikia savo paramą šią instituciją. Čia išvelgiame didžiulį potencialą ir abipusės naudos bendradarbiaujant Afganistano nacionaliniam parlamentui, Europos parlamentui bei nacionaliniams parlamentams siekiant įgyvendinti programas, kuriomis būtų e, stiprinami e, šių, e, Afganistano šios institucijos pajėgumai ir e, gebėjimai. Mes ir e, e, toliau siekime, kad į atitinkamus procesus įsitrauktų ir Afganistano kaimynas Pakistanas, nes neseniai Afganistano vyriausybė oficialiai ir tiesiogiai kreipėsi į Talibaną, kad pastaras įsitrauktų į taikos dėrybas ir tai toks pareiškimas teikia drąsos, tačiau, kaip žinome, santykiai tarp Talibano ir Pakistano yra sudėtingi, nėra garantijų, kad Talibanas atsisakys karinių veiksmų tam, kad sėstų prie darybų stalo. Aš prieš dienas buvau sustikęs su taikos tarybos e, vadovu ponu Salahadin Rabani ir pareiškiu ES visapušką paramą siekiant užtikrinti taikos procesą. E, tačiau e, pagrindinė prielaida ir reikalavimas yra užtikrinti tarptautinių standartų, ypač moterų teisų e, srityje laikymasi vykdant šį taikos procesą Vienas iš, viena iš svarbiausių sudėtinių dalių susijusių su dabar vykstančiais e, procesais yra būtinybė e, suteikti pakankamai galimybių reintegracijai. Siekiant užtikrinti teisės viršenybę, ES e, įnešė didelį, in, didelį indėlį į E, civilinių policijos pareigūnų struktūrų rengimą ir jų atskirimą nuo paramilitarių kovinių grupuočių. Todėl būtina įtraukti kitus tarptautinės bendruomenės narius į policijos rengimo procesus, į e, santykių tarp policijos ir teisingumo struktūros intensyvinimą. Vis dėlto akivaizdu, kad būtina abiejose sritise e, vykdyti rimtesnės reformas. Apgalėstaujame dėl to, kad nepagerėjo žmogaus teisų padėtis per pastarosius mėnesius moter, prievarta, smurtas moterų atžvilgių ir jų diskriminacija mums ir toliau kelia didžiulį susirūpinimą. ES pareiškia savo paramą būtinybei kurti pilietinę visuomenę, atkreipia dėmesį susitikimuose su Afganistano vyriausybės ir tarptautinės bendruomenės atstovais bei pilietinės visuomenės atstovais į esamus trūkumus. Siekdama e, prisidėti prie ekonomikos augimą, ES teikia paramą žemės ūkio plėtrai, privataus sektoriaus plėtrai, taip pat kanakasybos pramoniai e, bei e, rengiasi atidaryti ES prekybos rūmus Afganistane. Afganistano bendrabiavimas su kaimynais būtų naudingas visam regionui ir prisidėtų prie Afganistano ekonomikos vystimosi. Nesnyvykusi Dušambėje konferencija parodė, kad esama teigiamų poslinkių regioninėme fronte ir e, galima spręsti problemas stiprinant e, regioninį bendrabiavimą su kaimynais. E, humanitarnės pagalbos poreikis padidėjo Afganistane per pastarosius mėnesius, kadangi didelė šalies dalyje nebuvo imamasi konkrečių veiksmų ir e, dėl to nukentėjo humanitarnės pagalbos teikimas bei pablogėjo civilinės saugos būklė. ES per pastaros metus skiria 35 milijonus eurų žmonėms nukentėjusiems nuo konfliktų ir gaivalinių nelaimių, taip pat e, teikiant pagalbą viduje perkeltiems asmenims. Ši plataus masto es pagalba Afganistanui prisidėjo prie e, kitų papildomų e, pastangų tiek Afganistano, tiek tarptautinės bendruomenės siekiant užtikrinti e, geresnį saugumą ir vystimasi. Ir mes tikimės, kad darybos po 2014 metų Pastagos po 2014 metų tęsiasi, atitinkamos darybos vyksta dėl asociacijos susitarimo, kitą mėnesį numatomas dar vienas darybų raundas, susitarimas būtų teisinis pagrindas bendradarbiauti tarp ES ir Afganistano e, ateityje, e, nustatant atitinkamas taisyklės tokiuose srityse kaip prekyba, švietimas, investicijos ir žmogaus teisės. Apibendrimas noriu pasakyti, kad žvelgdami į ateitį matome, jog Afganistanui reikia daugiau nei veiksmingo saugumo tam, kad galėtų pamiršti 30 metų karo laikotarpį. Todėl mums reikia laikytis nuseklaus požiūrio kurio būtų sukūriamos e, valdžios institucijos, užtikrinama jėgų pusiausvyrą bei sukūriama atitinkama ekonominė aplinka, kuri būtų naudinga tolgiam ekonominiam augimui. ES gali atlikti labai svarbu vaidmenį, kad šie tikslai būtų pasiekti, e, stiprinant bendradarbiavimą tiek tarpusavėje, tiek su Afganistano vyriausybė. E, tačiau pagrindinis klausimas yra, Kaip reikėtų tai padaryti? Žvelgiant į ateitį po 2014 metų, turime užtikrinti perėjimą prie nuo karinio požiūrio prie civilinio požiūrio, kuomet 14 metais tarptautinės karinės paėgos paliks šalį Afganistanas, toliau liks vienas skurdžiausių pasaulio valstybių, jam reikės ir toliau teikti rimtą finansinę paramą, nepaisant to kaip rodo kitų valstybių pavyzdžiai, e, tautos turi pačios ieškoti išeities iš padėties, į kurią yra patekusios ir pačios turi formuoti savo ateitį. Todėl mes negalime kartoti 89 metų klaidų, nusigręždami nuo Afganistano. Ačiū uždėmesi. Esu pasirengęs atsakyti klausimus. Dėkuoju, panas Tempestiniai. Gerbiamas įgaliotinį, norėčiau paklausti, koks yra ES vaidmuo, tiksliau, koks jis bus po 2014 metų. Ar galima teikti, kad Europa siekia suaktyvinti savo veiksmus, skatindama pilietinės visuomenės e, valdyseną? Ir kitas klausimas. Ką Jūs manote apie galimą situacijos raidą Irane? Turiuomenyje ryšim su Afganistanu. Na ir Trečias klausimas, ką Jūs manote apie dėrybas, kurios prasidėjo tarp Kardzai koalicinės vyriausybės ir Talibano? Ar ES čia irgi gali suvaidinti kažkokį vaidmenį, turiuomenį šitame dėrybų kontekste. Na ir paskutinis dalykas. Ar ES mano, kad ir po 2014 metų reikėtų užtikrinti mokytojų apsaugą. Ir kaip turėtų vykti tas e, mokymus e, atliekančios menų, na, jų apsauga, kaip turėtų būti užtikrinama. Ponas Galeris. Sveiki atvykę, ponia Ušatskė, į, Ušatskai, į mūsų posėdį. Žinoma, visiems kyla klausimas, kas vyksta toje šalyje, kaip ten vykdomi mūsų projektai, mūsų priemonės, kas bus su visais tais projektais po to, kai pasitrauks karinės pajėgos 2014 metais. Manau, kad ES ir NATO ir apskritai tarptautinė bendruomenė turi gerai pagalvoti, kas bus ir turi ir gali tikėtis bent jau to, kad vyriausybė po to, kai mes pasitrauksime, galės bent jau pasirūpinti tuo, kad terorizmo nebūtų daugiau, negu jo buvo prieš įsikišant tarptautinėms pajėgoms ir apskritai atvykstant į Afganistaną. Taigi to mes bent jau galime ir turime tikėtis. Na dabar dėl mūsų vaidmens, dėl mūsų projektų. Tai man kyla klausimas, kaip mes bendradarbiaujame su įvairiais politiniais veikėjais, su partijomis, su grupuotėmis, su vyriausybė ar su kažkokiamis tai mm, gentimis, kaip mes diskutuojame su jomis ir kaip siekime kompromiso ir siekime to, kad kažkas vyktų infrastruktūros, sveikatos apsaugos, pilietinės visuomenės e, ugdymos rytyje ir panašiai. Ką mes darome, kad e, ir pasibaigus šios vyriausybės kadencijai procesas nenutrūktų. Ar mes vykdome kokį nors dialogą, ne per ministerijas, bet su kit, kokį nors dialogą su kitomis organizacijomis, su kitais suinteresuotais asmenimis, e, kuris garantuotų, kad po to, kai mes atitrauksime savo pajėgas iš šios šalies, po to, kai pasikeis galbūt vyriausybė šioje šalyje, mūsų veikla nenutrūktų, kad ir toliau būtų tesiami tie procesai, kuriuos mes pradėjome. Ačiū. W ciągu ostatnich lat e, bardziej. Dziękuję Ponas Klich, taip jau atsitiko, kad Afganistane daugiau veikia NATO negu kad Europos Sąjunga. Ir Europos Sąjunga tikrai pernelik mažai daro e, Afganistane. Ir šitas mūsų veiklos deficitas veda prie to, kad yra priimtas tas vadinamas comprehensive approach, e, Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne tik Afganistane, bet ir kitose mūsų misijose reikia užsimti ne tik tai kariniais dalykais, bet ir teikti humanitarnę pagalbą, vykdyti plėtrą ir panašiai. Ta turėtų daryti mūsų delegacijos atitinkamose šalise. 2014 metai yra labai svarbus momentas e, ir jeigu ES nepakankamai e, skirs tam dėmesio, tai gali kilti problemų šiame regione. Kitas dalykas, apie kurį noriu kalbėti. Netrukus prasidės atsakomybės už e, tam tikras tam tikrus regionus persidalimas jau trečią kartą. E, Žinoma, tai yra formalus dalykas, bet tam turi įtakos ir politika. Tam tikrų regionų perdavimas pirmojų etapų atitiko tam tikrus kriterijus, bet perduoti kitus, e, kiti regionai buvo perduoti tik dėl politinių priežasčių. Todėl mano klausimas yra toks, kaip ateityje tai vyks. kiek politika turi įtakos tam pereinamajam laikotarpiu ir stabilizavimui Afganistane. Trečioji pastaba. į kurią galėtumėte galbūt atsakyti. 13-14 metai. Ką reiškia tarptautinės bendruomenės pareiškimas, kad NATO baigs savo veiklą ir toliau vykdys tik tai palaikomąją veiklą Afganistane. Ką reiškia ta palaikomoji veikla ar parama, ar apskritai baigsis visos m, mm, karinės misijos ir ką tai reikš? Ar tai nereiškia, kad ISAF pajėgoms kils didesnė grėsmė, jeigu jos liks Afganistane? atsižvelgiant ir į sustikimą Čikagoje ir jo rezultatus, aš norėčiau paklausti, ką, kokia bus ta naujoji koncepcija, ką reiškia karinė parama, kokia ji bus ir negalime nutraukti visos e, karinės paramos. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu tris trumpus klausimus. Visų pirma, apie Afganistano nacionalinės policijos vaidmenį. Kaip įsivaizduojate jų vaidmenį po to, kai koalicijos paėgos išeis iš šalies, nes mes visi žinome, kad situacija yra sudėtinga ir kad vis dar trūksta pagrindinių e, sugebėjimų, bet yra korupcija, e, neraštingumas. Ir po 2014 metais, kai bus išvestos e, pajėgos, tai sukilėliai suaktyvės turbūt. Tai kaip įsivaizduojate situaciją. Ir kitas klausimas yra dėl to, kad kritikuojama tai, kad yra įvairios ES institucijos įsitraukusios į Afganistano veiklą Afganistane, pavyzdžiui, EUPOL, CEPOL ir taip toliau. Ir valstybės narės taip pat jų požiūriai skiriasi į Afganistaną. Todėl norėčiau paklausti, kaip pasikeitė tas e, institucijų koordinavimas pradėjus veikti EIVT. Na ir paskutinis klausimas yra susijęs su sukilėlių atakomis Afganistane ir sostinėje Kabule ir taip pat vadinamoje žaliojoje zonoje. Tos atakos, žinoma, jomis buvo bandoma parodyti galę Talibano galę. Taip pat keliamas klausimas, ar Afganistano pajėgos yra pajėgios užtikrinti šalies saugumą ateityje. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, aišku tai, kad neužtenka paprastų esminių karinių sprendimų, kad reikia ir diplomatinių sprendimų, ar jūs turite kokią nors strategiją? Kokia yra ES strategija? Ar reikėtų apjungti karinės ir diplomatinės pastangas? Ir jei taip, tai kokie turėtų būti etapai? Artimiausioje ateityje dėkoju. Emanuelis Zingeris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Vygaudui, ambasadoriui, už tai, kad jis rizikuoja savo gyvybę, savo šeimos gyvybę tokiame mieste kaip Kabulas ir visame tame regione. Dėkuoju Jums už tai, už, už, tą, už tai, kad ginate ES vertybės. Jūsų misija yra uh, puikiai ir aš tikrai jūs labai vertinu. Antra, kalbant apie vertybės, jūs atstovaujate mūsų vertybėms. Tos vertybės remiasi žmogaus teisėmis, taip pat deklaracija po, primta po antrojo pasaulinio karo, kurią remiasi Europos Sąjunga. Aš norėčiau paklausti jūsų apie tai, kaip galima pradėti kurti tą civilinę, tą pilietinę visuomenę. Jūs būdamas Afganistane, kaip jūs vertinate tą spragą, tą skirtumą tarp situacijos tada, kai jūs atvykote ir dabartinės situacijos? Kokia pažanga buvo padaryta, koks buvo ES indėlis į pilietinės visuomenės kuri mažiau, kurioje yra mažiau neapykantos, kurioje geriau užtikrinama lyčių lygybė ir apskritai žmog, žmogaus teisės kūrimą. Ką Jūs galite pasakyti apie tai? Tai nėra susijęs su karinė realybė, tiesiog tai yra klausimas apie vertybės. Dėkoju. Liozing. Labai ačiū, ponas Rasmusenas. Prieš jūs kalbėjo apie NATO pastangas būsimas Afganistane užtikrinant mokymus. Noriu paklausti savo ruoštų apie EU pol ateitį Afganistane. Kokį vaidmenį e, šiuo metu atlieka EUPOL Afganistane, ar ši misija bus pratesiama, ar e, ji bus integruota į NATO vadovaujamą mokymų misiją ir apskritai, ko, koks bus ateitie ES vaidmuo šioje srityje. Ponas Rasmusenas kalbėjo apie tai, kad e, mokymų misiją reikės apsaugoti karinių požiūrių, kokį ES indėlį čia išvelgėte. Kalbant apie mastą ir e, kaštus, e, jeigu būtų tęsiama EUPOL misija, buvo teigiama, kad iki 2012 pabaigos 300, e, 250 tūkstančių e, Afganistano saugumo pareigūnų turėtų būti parengta, dabar kalbama apie 230 tūkstančių, galbūt galėtumėte pasakyti, kokius, kokius jūs skaičius turite, pirmininkas. Aš taip pat turiu vieną klausimą. Buvo paklausta apie Pakistano įtaką Afganistanui, e, kadangi Pakistanas yra labai svarbi šalis užtikrinant saugumą Afganistane ir e, bendradarbiavimas tarp Karzajus ir e, Pakistano bei koalicinių pajėgų galbūt mes norėtume su senatoriumi Robanį susitikti pakviesti į komitetą, galbūt galėtumėte ne, ką nors pataršio klausimą. Dėkuoju visiems parlamento nariams ir nacionalinių parlamento atstovams už jų interesą. E, Afganistano atžvilgių dėkuoju taip pat ir savo draugui Emanueliui Zingeriui už paramą, už palaikymą. Aš Afganistane esu vienas, mano šeimos ten nėra, bet dabar atsakysiu į klausimus. Kampinski ir. Liuzing klausė, koks yra ES vaidmo, koks jis bus po 2014 metų, koks yra ES policijos misijos e, vaidmuo. Aš išklausęs e, NATO generalinio sekretoriaus, na, jis pabrėžė tą NATO ir ES ryšį, aš pasakysiu, kad nereikėtų apriboti to ryšio vien uh, ISAF ir uh, EUPOL Nes tikrai ES daug platesnius veiksmus vykdo Afganistane, bendradarbiauja su NATO ir su kitais tarptautiniais partneriais ir ES nors ir neturi savo karinių pajėgų, bet 30 tūkstančių ES piliečių e, dalyjasi e, tą naštą. Mes e, taip pat teikiame vystomąją paramą Europos tai yra apie 200, ir e, JAV pagalba yra 2,5 milijardo dolerių, o ES virš 1 e, milijardo eurų. Ir iš tikrųjų mes esame tikrai labai svarbus veikėjai, ne tik e, teikiant pagalbą vystimuisi, bet ir politinė prasme. Mūsų misija, ES policijos misija vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Kai aš atvykau į Afganistaną, požiūris į šią misiją buvo gana neigiamas ne tik tarp e, tarptautinės bendruomenės atstovų, bet ir pačios ES atstovai gana neigiamai žiūrėjo į šią ES policijos misiją, bet dabar ta misija tikrai sustiprėjo, ji vaidina vis svarbesnį vaidmenį, nes uh, Iš tikrųjų, Afganistane būtina vykdyti policijos mokymus ir e, mūsų policijos misija būtent padeda užtikrinti, stiprinti tokius pajėgumus ir jokie kiti tarptautiniai veikėjai tokios e, pagalbos šitoje srityje neteikia. Tai taip aš atsakysiu į jūsų klausimą apie būsimą vaidmenį, ES būsimą vaidmenį. Uh, 27 užsienio reikalų ministrai lapkričio mėnesį nusprendė pradėti darybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Tai bus teisiškai privalomas susitarimas, jis bus visapusiškas, jis e, galios, e, man atrodo, ateinančius dešimt metų. Ir ten bus numatytos kelio gairės tolesniam bendradarbiavimui tarp ES ir Afganistano. Čia kalba eina apie žmogaus teisės, prekybą, investicijas, pajėgumų stiprinimą, regioninį bendradarbiavimą ir policijos mokymus. Mes e, dar nenusprendėme, e, kaip bus su EUPOL. Mes e, kalbame apie tai, žinoma, su savo kolegomis iš uh, bendros saugumo ir gynybos politikos e, srities. Žinoma, mūsų policijos misijos e, vaidmuo yra strateginis ir vasara bus e, nuspręsta, kaip bus su šitą misiją. Mes, žinoma, negalime izoliuotis nuo kitų, mes turime atsižvelgti į platesnį kontekstą, pažiūrėti, koks bus, e, kokia bus situacija su tarptautinė bendruomenė, jau ir generalinis sekretorius sekretorius minėjo, kad bus e, vykdomas mokymas po 2014 metų. Ir žinoma, reikia taip pat nuspręsti, kas e, užtikrins saugumą po 2014 metų ir kaip bus tęsiamos programos, kurios dabar yra vykdomos. Todėl reikia bendrų e, stipresnių pastangų bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais ir regioniniais partneriais. Taip pat buvo klausima apie Irano ir Afganistano uh, santyki. E, Kabule aš bendradarbiauju su Irano ambasadoriumi, jie labai didelį susidomėjimą rodo ES e, veiksmų atžvilgių, ypač kovoje su narkotikais. Prieš savaitę ar prieš dešimt dienų įvyko preliminarus susitikimas Ašhabade ir uh, E, jame buvo rengiamasi ateinančiai Kabulo konferencijai. Iranas, e, Turkmenistanas, Kazakstanas ir Indija išreiškė susidomėti, taip pat ir Iranas išreiškė, išreiškė susidomėjimą vadovauti darbo grupėms toje konferencijoje. Taigi galima pasakyti, kad bendri, bendri interesai yra tikrai ryškus ir aš tikiu, kad mes galime konstruktyviai veikti kartu ir įveikti tas regioninės problemas, regioninius pavojus kartu su regioniniais suinteresuotaisiais e, subjektais. Dėl e, Karsajus ir Talibano bendradarbiavimo prieš 14, e, balandžio 14 dieną Islami delegacija apsilankė mieste, apsilankė Kabule ir kalbėjusi su vyriausybė, su nauju tarybos e, vadovu. Įvyko darbiniai pietus ir buvo pateikti tam tikri prašymai, reikalavimai. Jie iš tikrųjų dabar nebe tokie griežti, tai galima pasakyti, kad tiesioginės dėrybos su Karzajaus vyriausybė jau vyksta. Jo atrodo dalinai atsakiau į klausimą, kaip e, saugumas bus užtikrinama, kaip bus e, apsaugomi mokytojai. Taip pat buvo keliamas klausimas apie ryšius su platesne Afganistano visuomenė. Buvo klausima apie pilietinę visuomenę, su religiniais lyderiais e, yra bendradarbiavima kasdien nuo Kandaharo iki šiaurės, nuo vakarų iki rytų yra. Na, kalbamasi ir iš tikrųjų ne tik su vyriausybė mes bendradarbiaujame, bet ir su šitos sudėtingos Afganistano visuomenės atstovais mes bendradarbiaujame, nes ta visuomenė iš tikrųjų turi savo tradicijas, jie, e, jų laikosi ir kartais tai uh, ir kartais teisingumą vykdo ne visai žmoniškai, mes e, vis dėlto turime juos įtraukti į tą procesą. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kadangi sustikau su keliomis delegacijomis, e, aš galiu pasakyti, kad matau, kad e, buvusiai Talibano lyderiai vertina ES teikiamą humanitarnę pagalbą Afganistane. Na, dabar klik klausimas apie NATO ir Europos Sąjungą. Ir apie tai, kad Europos Sąjunga galbūt ne vis, nepakankamai prisideda. Europos Sąjunga, mano manimu, Na, reikia pasakyti, kad e, mes teikiame ilgalaikį indėlį, tokį gilų, stiprų indėlį padedame sukurti Afganistano tautinės valstybės pagrindus, valstybės, kuri galėtų toliau taikiai gyventi ir e, taikoje su savo kaimynais. Po 2014 metų, žinoma, kai pajėgos pasitrauks iš Afganistano, situacija pasikeis ir taip dabar atsakysiu į kopą klausimą. Mes e, iš tiesų liksime Afganistane po 2014 metų, nes esame įsipareigoję ne tik žodžiais, bet ir darbais prisidėti ir at, būsimos dėrybos iš tikrųjų bus mūsų ilgalaikio įsipareigojimo Afganistanui pagrindas. Na, o dėl Afganistano policijos pajėgumų plėtojimo, tai, žinoma, dabar yra vykdomi mokymai Italija, Prancūzija prisideda prie tų mokymų ir mes matome, kad Afganistano nacionalinė policija tampa vis profesionalesnė ir ypač EUPOLO veiksmai yra vertinami Afganistano gyventojai ir ypač ir, ir kitų tarptautinių partnerių, ypač amerikiečiai labai vertina šitos veiksmus ir Na, žinoma, kurį laiką vis dar reikės tos e, paramilitarnės policijos, bet per laiką vis stiprės ir civilinė policija ir čia yra tikrai svarbi ES policijos misijos funkcija. Reikia mokyti Afganistano atstovus, šviesti apie tai, kokia turi būti ta civilinė policija, kaip ji turi atrodyti. Na, o dėl bendradarbiavimo ES viduje. Ar kažkas pasikeitė nuo to, kai atsirado Europos išorės veiksmų tarnyba? Taip, pasikeitė. Prieš man atvykstant į Afganistaną, tai um, Afganistane ne visai buvo aišku, kas atstovauja Europos Sąjungai. Na, o dabar jau jie ja, žino, kam reikia skambinti, norint susisiekti su Europos Sąjunga. Mes taip pat sujungėme ankstesnės komisijos delegacijos ir, ir kitus biurus. Ir dabar yra tas bendras atstovavimas, yra kartu dirbama, nuosekliai dirbama, kad būtų galima prisidėti prie Afganistano saugumo, gerovės. Tai yra mūsų visų nacionalinis interesas. Dėl e, Emanuelio Zingerio klausimo apie pilietinę visuomenę. Tai per pastaruosius dešimt metų, arba bent jau nuo to, kai aš atvykau į Afganistaną, iš tikrųjų buvo padaryta didelė pažanga. Na, mano pirmieji įspūdžiai, kai aš atvykau į Afganistaną, buvo tokie, man buvo aš pastebėjau, kokia dinamiška yra žiniasklaida ji yra tikrai gyvybingesnė nei kai kuriuose kaimininėse ES šalyse. Labai stiprus pilietinės visuomenės tinklas Afganistane e, nors jie sunkiomis sąlygomis dirba, jiems trūksta lėšų, jiems e, sunku dalyvauti politinėje veikloje, sunku į, daryti įtaką politiniams sprendimams, tačiau iš tikrųjų yra nuostabu matyti, kad vis daugiau moterų dalyvauja um, parlamente ir atstovavimus parlamente, bet ir apskritai pilietinėme, socialinėme Afganistano gyvenime. Jau atsakiau klausimą apie polic mūsų policijos misijos ateitį Afganistane ir ES būsimą vaidmenį. O dėl Pakistano vaidmens, tai žinoma, Pakistanas yra labai svarbus Afganistano kaimynas ir iš to, ką aš žinau iš savo bendradarbiavimo su Pakistano atstovais, galiu pasakyti, kad e, požiūris pasikeitė į regioninę situaciją ir ypač e, požiūris į Afganistaną keičiasi. Kažkas pasakė, kad e, kažkas iš Pakistan, Pakistano lyderių pasakė, kad bus kai kaip aštunai vieni, žiūrės vieni į Islamabadą, o kiti į Kabulą. Tai e, šis tas pasikeis. Taip pat e, vyksta dėrybos su Pakistanu, siekiama susitaikinimo Afganistano viduje ir Pakistano ministrė taip pat buvo atvykusi, sustiko ne tik su Afganistano vyriausybė, bet ir parodė pagarbą teritoriniam vientisumui ir e, tam daugiatautiškumui Afganistane. Jis sustiko su įvairiomis e, tautinėmis bendruomenėmis, tadžikų ir kitomis tautinėmis bendruomenėmis. Manau, kad dabar jau atsakiau į jūsų klausimus. Dėkoju Jums už susidomėjimą Afganistanu. Norėčiau paraginti užsienio reikalų komitetą ir apskritai parlamentą aktyviai bendradarbiauti su Afganistano parlamentu Džirga ir taip pat nacionalinių parlamentarų vaidmuo čia yra svarbus. Galime visi padėti Afganistano parlamentui ir prisidėti prie politinės kultūros Afganistane kūrimo. Dėkoju. Dėkojame ambasadoriui Vygaudui už dalyvavimą šioje diskusijoje. Aš pritariu pono Zingerio minčiai ir noriu Jums dar kartą padėkoti už Jūsų atliekamą darbą. Tikiuosi ateityje turėsime galimybių susitikti dažniau dėl labai svarbių pokyčių ir įvykių iki 2014 metų ir po jų. Dar kartą dėkojame ir linkime sėkmės.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 ekonomikos krizė, jos akivaizdoje išaiškėja pastangų sujungimo ir dalymosi, tiksliau išteklių kaupimo ir dalymosi gynybos srityje poreikis ir būtinybė, rengiantis taip pat NATO viršūnių sustikimui ir daug dėmesio e, skiriama dabar vykdomoms veiksmams ir operacijoms, tačiau taip pat turėtume svarstyti, kaip visapusiškai išnaudoti Europos potencialą mokslinio tyrimų plėtros vystumo bendrabiavimo srityje. Ir mes nekalbame apie lėšų skiriamų didinimą, veikiau reikia kalbėti apie mažinimą. Todėl diskusijas reikėtų nukreipti galbūt kitą linkmę. Valstybės narės mažina skiriamus biudžetinius asignavimus Europos gynybos agentūrai. Būtų įdomu sužinoti, kokia yra Jūsų nuomonė, ypač dabar, kuomet deramasi dėl kitos daugiametės finansų programos, ponė Arnul, jums suteikiamas žodis. Monsieur le Président. Um, thank you very much. Uh, may I ask you a question? Do I speak in... Pone pirmininkė, noriu paklausti, kaip turiu kalbėti prancūziškai ir angliškai. Kaip norėtumėte, atsako pirmininkas, manau, kad bus galbūt aiškiau, jeigu galėsiu kalbėti arba galėčiau kalbėti prancūziškai, tačiau esu pasirengus atsakyti į klausimus taip pat ir anglų kalba. Norėčiau pasveikinti, padėkoti pirmininkui ir uh, pasakyti, kad man yra didelė garbė atvykti jūsų komitetą ir reguliariai dalyvauti, e, sekti e, jūsų veiklą, darbą, palaikyti dialogą su Europos parlamentu. Komiteto pirmininkas pakartojo tai, ką NATO generalinis sekretorius kalbėjo apie dabartinį kontekstą, Dabar turime vienintelę galimybę, neturėdami jokios alternatyvos, tik tai pademonstruoti, kad e, dėl e, bendradarbiavimo ES gali e, bendromis pastangomis pagerinti savo saugumo padėtį. Išteklių kaupimo ir dalymosi iniciatyva buvo pradėta e, įgyvendinti 2010 metų pabaigoje, po to, kai Münchenė NATO generalinis sekretorius pristatė pažangios gynybos iniciatyvą. E, šią iniciatyvą siekiama tų pačių e, tikslų, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės mažina biudžetinius asignavimus dėl finansų krizės įtakos E, mes turime, nepaisant to, siekti toliau užtikrinti Europos piliečių saugumą, ginti jų vertybės ir e, todėl reikia spręsti šią dilemą ir e, rasti lėšų atitinkamiems pajėgumams užtikrinti. Taigi ta išteklių kaupimo ir dalymosi iniciatyva yra paprasčiausia būtinybė ir ją sustiprinta dar strateginis kontekstas, bei iš kitos Atlanto pusės gaunami signalai, kad europiečiai e, privalo patys užtikrinti, prisidėti prie saugumo stiprinimo, vietoj to, kad e, tik tai naudotųsi kitų sukūriamomis saugumo galimybėmis. Taigi norėčiau dabar greitai pristatyti šią iniciatyvą. E, Europos gynybos agentūra mm, gavo įgaliojimus parengti konkrečius projektus, siekiant pademonstruoti, kad išteklių kaupimo ir dalymosi iniciatyva nėra vien tik tušti žodžiai. Ir jau dabar sugebėsime šią iniciatyvą perkelti į konkrečius veiksmus. Pagrindinė mintis yra kuo greičiau ir remiantis turimomis galimybėmis, kurias suteikia valstybės narės, kadangi akivaizdu, kad mūsų pajėgumai šioje srityje priklauso nuo valstybių narių pajėgumų ir jų priimamų suverenių sprendimų. Taigi tose srityse, kur jos yra pasirengusios dalintis turimais ištekliais, turime konstatuoti, kad bendros pastangos gali sukurti didesnį pridėtinę vertę. Galbūt e, tie dalymosi veiksmai yra ypač svarbus e, konkrečioms operacijoms vietose, e, pavyzdžiui, dislokuojant kovinius junginius. Šiais veiksmais mes e, e, užtikrinsime tam tikrą geresnį saveikumą logistikos rytyje, apskritai skatinsime norą tarp valstybių narių bendradarbiauti. Pradėsime galbūt nuo tų sričių, kurios yra mažiausiai opios valstybėms narėms ir reikalauja mažiausiai investicijų turėdami atsižvelgti į valstybių narių finansinę padėtį. Būtent dėl šių priežasčių, kaip jau minėjau, daugiausia dėmesio skirsime mokymams, e, sraigtasparnių įgulų, e, transportavimo struktūrų įgulų bei kovinių lėktuvų įgulų mokymams, taip pat e, medicininės pagalbos teikimo srityje bei e, kitose srityse operatyvinės veiklos mes suteiksime daugiau bendrų pastangų, kalb, siekiant užtikrinti stebėseną jūrose. Bendradarbiausime su NATO taip pat aprūpinimo veiksmus įgyvendinant visi gynybos ministrai sutarė, kad labai svarbu šioje srityje užtikrinti atitinkamą kompetencijų pasidalymą tam, kad galėtume geriau pasinaudoti turimais pajėgumais, e, e, aprūpinimo, logistinės paramos kitose e, sritise. Žinoma, šie klausimai yra susiję su valstybių narių suverenumo klausimais ir aspektais ir bus naudojamasi šiomis priemonėmis pagal poreikius. Kalbant apie trumpalaikius veiksmus, ministrai prisėmė atitinkamą atitinkamų įsipareigojimų ir e, gynybos ministrai prieš savaitę vykusiame neformaliame susitikime, kuriam vadovavo Keiti Ashton, konstatavo tam tikrą pasikeitusi požiūrį. Kalbant apie išteklių kopimo ir dalymosi poveikį ilgalaikiams rezultatams. Kalbant apie teigiamą patirtį, galima būtų pasitelkti Beneliukso valstybių bendradarbiavimą, šiaurės šalių bendradarbiavimą, kartais panašaus paudžio bendradarbiavimas vyksta ir dvišaliais pagrindais pradedant nuo regioninio arba dvišalio bendradarbiavimo, reikia svarstyti sukauptą e, teigiamą patirtį, daryti atitinkamas išvadas ir stengtis e, tęsti toliau praktikuoti pasiteisinusius veiksmus išteklių kaupimo ir dalymosi e, gynybos sektorijoje srityje. Taip pat reikia pažymėti, kuomet vienoje srityje būtų sutaupama lėšų, galima būtų tas sutaupytas lėšas investuoti į kitas sritis. Pirmininkas Brokas minėjo mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą. Jeigu dabar neinvestuosime į šią sritį, e, kils grėsmė, kad technologijų srityje e, kuri yra labai svarbis užtikrinant saugumą, mes prarasime savo uh, lyderių pozicijas ir apskritai savo nepriklausomybę. Kalbant apie ilgalaikius tikslus, pastarąją savaitę e, ministrai e, pritarė tinkamam dokumentui, pagal kurį Graikija, Belgija, Suomija ir Luksemburgas prisėmė atitinkamus e, įsipareigojimus ilgalaikius, reikia svarstyti, kaip valstybėms narėms būtų galima padėti šios įsipareigojimus įgyvendinant ir vadovaujantis ES vystomomis idėjomis ir logika reikėtų pagalvoti, kaip valstybėms narėms pačioms vertėtų pakeisti savo planavimo procedūras bei užtikrinti saveikumą su kitomis valstybėmis narėmis vykdant atitinkamus uh, politinius sprendimus, prie jų grįšiu vėliau. Krima didelė garbė kalbėti po NATO generalinio sekretorius, jis minėjo bendradarbiavimą tarp ES ir NATO, mums svarbu parodyti valstybėms narėms, kad tai, kas vyksta ES, papildo veiksmus, kurios vykdo NATO, kad nebelieka veiksmų dubliavimuose. Ir mes naudojamės bendrais ištekliais ir siekiame vieni kitus papildyti. Du pavyzdžius pateiksiu. Ponas Rasmusenas vieną pavyzdį e, taip pat buvo pateikęs, e, kalbėdamas apie tai, kad e, palaikomas ryšys su NATO ir konstatavome, kad esame tam tikro trūkumą, tam tikros spra, spragos. Turint omenyje debalų, degalų papildymą skrydžio metu ir šiuo metu mes tą spragą praktiškai užpildėme, pasirinkdami modulinį bendradarbiavimą. Taip pat e, karo lauko e, ligoninės remdami su NATO patirtimi Afganistane e, atitinkamai pertvarkėme jų veiklą, tai nuolat palaikome ryšį su kolegomis iš NATO struktūrų. Tarp kitko generolas Abijal buvo atvykęs į Europos parlamentą ir taip pat pristatė vykdomą bendradarbiavimą. Mes siekiame, kad tas bendradarbiavimas vyktų nuolat. Generolas Abrijel pasiūlė valstybėms narėms savo visapusišką paramą minėtose srityse. Kalbant toliau apie ilgalaikius tikslus, reikia skirti atitinkamai, atitinkamai pakankamai laiko valstybėms narėms integruoti šios metodus į nacionalinių lygių priimamus sprendimus. Gynybos agentūros vaidmuo turi būti naudingas valstybėse narėse vykstantiems procesams. Mes turime atitinkamą mechanizmą, kurį galėtų perimti išteklių kopimo ir dalymosi srityje, kurį galėtų perimti valstybės narės. Europos gynybos agentūra turi atitinkamą struktūrą, kuri gali nustatyti kariškių poreikius. Taip pat galime nustatyti ir įvertinti, ką rinkos struktūros siūlo siekiant tos poreikius patenkinti. Taip pat Galima apibendrinti visą sukauptą informaciją ir padaryti tinkamas išvadas dėl to, kaip būtų galima e, geriausiai užtikrinti mūsų pajėgumus. Ir tikrai nėra jokios kitos institucijos, siekiant užtikrinti technologijų bazę, mokslinius tyrimus ir jų saveikumą su kariškių poreikis. Kitas saveikumo teikiamas privalumas susijęs su kitomis ES politikos srityje. Labai svarbis sritis, kurią minėjo pirmininkas, yra moksliniai tyrimai, siekiant užtikrinti tam tikrus politinius pajėgumus ir gebėjimus tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, kosmoso įsisavinimo, kibernetinių technologijų, pakrančių zonų stebėsenų egzistuoja natūralus saveikumas siekiant pasinaudoti įvairiomis skirtingomis suteikiamomis galimybėmis ir gebėjimais. ES gerbdama tuos procesus, kuriems jūs vadovaujate, tai yra turiu omenyje uh, programą Horizontas 2020. Mes galime prisidėti prie atitinkamų sprendimų parengimo. Kalbant apie mūsų agentūros biudžetą, jis tikrai yra nedidelis - 30 milijonų eurų palyginti su ES biudžetu. Buvo priimtas politinis sprendimas nedidinti šio biudžeto, kadangi politiniu požiūriu toks sprendimas tikrai būtų labai nelengvas. Noriu tik pasakyti, kad didžioji dalis šio biudžeto lėšų yra panaudojama e, apvalio stalo diskusijoms, siekiant gauti iš valstybių narių papildomą finansavimą paskolų formą ir tokiu būdu valstybės narės įvairioms mokslinio tyrimo programoms bendrai skiria apie 250 milijonų eurų eurų per pastaruosius metus. Tokiu būdu išjudiname tam tikrus dinamiškus procesus ir gyvendiname reikiamas priemonės. Kita labai svarbi sritis, kurioje galime konstatuoti saveikumą, tai yra vieno dangaus Single European Sky programa, taip pat Cezar programa, susijusi ne tik su oro erdvės kontrole, atsižvelgiant į esamus poreikius, kurie atitinkamai yra įvertinami. Ir tokiu būdu valstybės narės gali pasiskirstyti funkcijomis ir darbais su NATO arba veikdamos savarankiškai priklausomai nuo aplinkybių ir poreikio. Taip užtikrinama, kad kariškiai galėtų toliau vykdyti savo misijas ir teigiamą prasme prisidėtų prie minėtų programų įgyvendinimo. Reikia rinkos technologijų ir e, svarbiausių pramonės pajėgumų srityje daugiau saveikumo užtikrinti komisija įsteigė atitinkamą darbo grupę ir džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su komisija E, per šią darbo grupę apibendrindama noriu pasakyti, kad e, gyvename labai svarbių metų, kyla tam tikrų e, grėsmių dėl nepakankamų pajėgumų pablogėti saugumo situacijai Europoje Būtent e, todėl būtina toliau plėtoti Europos bendrąją gynybos politiką, siekiant apginti bendras europinės vertybės. Saro įspūdis, kad mūsų partneriai vis nekantriau laukia iš mūsų atitinkamų įrodymų, jog sugebėme patys pasirūpinti ir užtikrinti savo saugumą. Junktinės valstijos, aišku, signalą mums yra pasiuntusios, e, tai yra nemažas iššūkis, kadangi e, toks signalas iki šiol taip aiškiai niekuomet dar nebuvo gautas. Turime aiškiai parodyti tiek patys savo, tiek savo partneriams pasaulyje, kad galime pasirūpinti savo saugumu. Taigi Europos gynybos agentūra yra pasirengusi padėti valstybėms narėms šių tikslų pasiekti, tačiau tą galima padaryti tik pasinaudojant uh, visomis politinėmis šios institucijos galimybėmis ir tikrai gynybos ministrai per paskutinį susitikimą e, pareiškė mums savo politinę paramą, kurios mums reikia ir išdėstė aiškius reikalavimus bei raginimus susijusius su mūsų veikla. To paties tikimės ir iš jūsų atstovavimo parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pone Arno, dabar kalbės kolega Galė. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponia Arnu, į mūsų komiteto posėdį. Europos parlamente ir gynybos pakomitetyje. Mes labai vertiname jūsų darbą ir tą aiškiai pasakėme kolegos Lysek pranešime, kuris buvo priimtas neseniai. Mes jums skiriame stipresnį, didesnį vaidmenį, negu valstybės narės galbūt to norėtų šiuo metu. Jau metai praėjo nuo šitos iniciatyvos, sutelkimo, išteklių ir pastangų sutelkimo ir dalymosi iniciatyvos pradžios. Ar galite pasakyti, yra, nors, yra kokios nors pažangos šioje srityje? Pernai buvo pateikta apie 300 projektų, kuriuos pasiūlė valstybės narės ir kiek aš žinau, mes dabar diskutuojame apie 11 atskirų projektų, o kas atsitiko su tais 289 projektais, kurie buvo pasiūlyti, ar jie jau yra kažkaip užbaigti, kas su jais bus. Gal galėtumėte pasakyti, kokie yra planai šių projektų atžvilgių ir jeigu jie nebus įgyvendinami, tai kodėl? atsižvelgiant į ES 2020 tikslus ir visus kitus mūsų išsikeltus tikslus, aš norėčiau paklausti, kokie yra jūsų pagrindiniai tikslai ir kokių trūkumų matote, bei kokius trūkumus jau pavyko užglaistyti pastaruoju metu. Jūs minėjote vieną dalyką, kurį minėjo ir NATO generalinis sekretorius tai yra gebėjimai pasipildyti degalų ore. Kaip matėme, Libijos krizės metu ES neturi pakankamai pajėgumų tokiems, e, tokiams operacijoms užtikrinti. Ponas Rasmusenas sako, jų pakankamai turi amerikiečiai, tačiau amerikiečiai gali mums pasakyti, kad čia jūsų kiemas tvarkykitės jame kaip išmanote. Mes čia nesikišime ir nedalyvausime kiek supratau, Amer... Prancūzija žada įsigyti 14 Airbus atitinkamų modelių. Taigi tikėtina, kad ateityje mes turėsime pakankamai tokių pajėgumų. Bet jeigu mes nuolatos uh, tik tai keisime senus naujais arba vis konstatuosime, kad turime pakankamai, tai niekas nesikeis, niekas nepatobulės. Taigi, kaip vis dėlto yra e, užpildomos tos spragos, kurios jau yra konstatuotos, pavyzdžiui, kad ir šitoje srityje. Na, dabar dėl tų 2020 strategijos ir tikslų, kurie yra numatyti šioje srityje. Aš manau, kad mes galime prisidėti prie bendros saugumo ir gynybos politikos tobulinimo, prie tyrimų ir kaip yra numatyta, būtent tyrimų sritis turi būti ypatingai stiprinama. Na, norėčiau pasakyti, jeigu jūs turėtumėte kokiu nors pageidavimu šioje srityje, tai ką jūs pakeistumėte ši, būtent šiuo klausimu e, civilinės ir uh, E, karinės pramonės bendradarbiavimo srityje ir kokius tikslus naujus jūs įrašytumėte į tokią 2020 strategiją. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Daf. Na, manau, kad turime būti garbingi ir sąžiningi savo pačių atžvilgių. Karinis bendradarbiavimas bei tyrimai kol kas tyrimų sritis šiuo metu kol kas labai mažai bendradarbiauja su karinė pramonė. Ir aš sutinku su poniu, ponu Galer, kuris išreiškia tam tikrą nusivylimą dėl to, kas vyksta šioje srityje. Man atrodo, kad mes kaip tik sumažiname savo ambicijas šioje srityje, atsitraukėme iš jos pastaraisiais metais. Jūs, ponė, pati gana dažnai minėjote žodį suverenumas. Tai nėra ta koncepcija, kurią mes labai dažnai minime ir nedaug apie tai kalbame kitose Europos integracijos rytise. Yra tam tikras prieštaravimas tarp tų, kurie nori pasilikti prie tos pasenusios nacionalinio suverenumo idėjos, bet savo kalbose viešai skelbia, kad yra pasiruošę dalintis ir telkti pajėgumus. Tai nėra visiška tiesa. Ar galėtumėte pasakyti tiksliai, ar manote, kad anglų ir prancūzų gynybinis susitarimas yra daugiau prakeiksmas ar ar palaima Europos gynybos politikai ar jūsų agentūrai. Man tai atrodo, kad tai yra pastangų išbarstimas. Būtų kur kas prasmingiau e, sutelkti savo visas pastangas į Europos gynybos agentūros veiklą ir nebarstyti jų iš šonus. Na, kitas klausimas susijęs su Turkija. Kiek kainuotų ar kainuos Turkijos nedalyvavimas Europos gynybos agentūros veikloje? Dėkoju, pane Liozing. Ačiū. Aš norėčiau pritarti mano prieš tai kalbėjusiam kolegai, nors galbūt kalbėsiu šiek tiek kitų aspektų. Nacionalinio suverenumo klausimas. Jūs e, kalbėjote apie tarptautinės pastangas statyti Karlauko ligoninę, kalbėjote tarp apie tarptautinės pastangas karinių konfliktų zonose ir panašiai. Man atrodo, kad yra tam tikrų skirtumų ir tam yra konkrečių priežasčių, kodėl skaidrumas ir nacionalinis suverenumas dalyvaujant kariniuose konfliktuose yra tikrai labai jautrus klausimas. Pavyzdžiui, Vokietijoje Parlamentas turi teisę arba privalo pasisakyti Vokietijai dalyvaujant kokiuose nors kariniuose konfliktuose užsienyje. Ir su to susijęs mano klausimas kaip atsižvelgiama į tai, kad parlamentas turi teisę vetuoti to, tokį dalyvavimą. Ar jūs galite garantuoti, kad tos sutelktos, sutelktos pastangos ir ištekliai uh, bus panaudoti arba atitinkamai nebus panaudoti, jeigu Vokietijos bundestakas atmes Vokietijos dalyvavimą tokioje, mm, tokioje karinėje operacijoje. Taigi, kaip jūs atsižvelgsite į tokią situaciją, jeigu Vokietija pooling and sharing, kaupimo ir daly, telkimo ir dalymosi programos rėmose atsisakytų dalyvauti šioje akcijoje? Atsižvelgti. Le bon exemple, c'est le bon exemple, c'est EATC. Did I hear my name correctly, Mr. Chairman? Thank you very much. Dėkoju. Dėkoju generaliniai direktoriai už tai, kad atvyko čia šiandien. Turiu klausimą apie bendrą Europos dangaus projektą. Jūs minėjote savo pasisakymo pabaigoje šį projektą ir e, kalbant konkrečiau, aš manau, kad tai yra labai didelę pridėtinę vertę teikiantis projektas. Na, žinoma, jis turi atitinkamų pasiekmių. Aš nekalbu apie sąnaudas e, oro bendrovėmis, tai yra mažesnė problema, bet e, kalbant apie karinį aspektą valstybėse narėse, tai tikrai, manau, bus rimtų papildomų reikalavimų. Mes e, Visi norime, kad šis projektas pradėtų veikti kuo greičiau, o ne kuo vėliau. Ir, žinoma, turėsime kliauti savanoriškų valstybių narių indėlių. Galbūt galėtumėte pasakyti savo nuomonę apie tai, kiek jūsų nuomonė kiekviena valstybė, kiekvienos valstybės karinis biudžetas turėtų e, prisidėti, koks turėtų būti tas pasidalimas. Ir galbūt reikėtų skatinti tas valstybės narės, kurios patiria neproporcingą tą finansinę naštą, kažkaip reikia joms galbūt padėti, skatinti tą projektą vis dėlto vykdyti. Labai ačiū. Ilgai kalbėjausi su ponia Arnu, rengdamas savo pranešimą. Panašia tema, tai netgi abejoju, ar turėčiau dabar kalbėti, nes tiek daug praleidau su ponia Arnau ir jos padėjėjais, kad e, man tas bendravimas buvo labai naudingas, rengiant savo pranešimą parlamente. Norėjau paklausti dviejų dalykų. Užduoti vieną bendro pobūdžio klausimą, kitą konkretesnį. Pradėsiu nuo konkretesnio. Noriu paklausti, ar Europos gynybos agentūra ir jūs pati esate patenkinta bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Ir ypač norėjau paklausti, kadangi žinau, kad e, to bendradarbiavimo lygis ir vertimas yra skirtingas, atskiros valstybės narės skirtingai dalyvauja įgyvendinant įvairius projektus. Noriu paklausti, ar esate patenkinta bendradarbiavimo mastais su naujomis valstybėmis narėmis ES. Taip pat e, kitas klausimas, kalbant šiek tiek apie mūsų planus ir svajonės. Koks būtų e, jūsų vertinimo Europos gynybos agentūros e, svajonių biudžetas, kad e, būtų galima įgyvendinti visus veiksmus ir, ir vykdyti tą veiklą, kurią jūsų vertinimo agentūra turėtų vykdyti. I would like to thank you very much and also thank you very much for allowing me to dream <laughs> and to express. Ačiū už klausimus ir ačiū už tai, kad leidžiate man svajoti ir išreikšti savo svajonės ir pageidavimus. Pradėsiu nuo pono Galerio klausimų. Kas atsitiko Kas atsitiko su tais 300 minus 11 projektų susijusių su išteklių telkimu ir dalyjimusi? Kiekvieną kartą, kai yra kokios galimybės, mes tengiamės jas išnaudoti. Mes norėjome parodyti, kad galime imtis veiksmų iš karto Na, žinoma, atsižvelgiant į tam tikrų valstybių narių situacijas ir jūs žinot puikiai geriau negu aš, kad daugeliu valstybių narių kyla problemų. Kartais jos nėra tik tai finansinės, tai yra ir reformų klausimai ir panašiai. Taigi neišėjo išnagrinėti visų 300 ir priimti visų 300 projektų. Mes išrinkome 11 bet tame vienuolikoje yra labai skirtingų elementų. Pavyzdžiui, kad ir tas e, kūro papildymas ore susijęs su daug įvairių sričių, kurias galima vėlgi sieti tarpusavyje arba atskirti vieną nuo kitos. Mes žiūrėjome į tai, kas yra jau pakankamai brandu, ką būtų galima įgyvendinti iš karto, uh, Bet žinoma, mes nenorime pamiršti ir tų visų likusiųjų projektų. Na, paimkime, kad ir tokią sritį e, susijusią su oro transportu. Čia labai daug ką galime nuveikti. Kai kurie dalykai vyksta tiesiog nematomai. Ir Galbūt reikia pagalvoti, ar mums reikia daugiau to matomumo, ar geriau niekam pernelyg nes, nesakyti. Čia irgi viskas priklauso nuo politinių priežasčių, bet mes kaip vykdančioji mm, institucija turime remti valstybės narės, mm, nepriklausomai nuo to, kokia yra jų politinė mm, padėtis Bet dar kartą primenu, kad mes nepamiršome visų kitų galimybių, mes siūlysime ministrams ir toliau, e, teiksime pasiūlymus, sakykime, dirbti daugiau žvalgybos srityje ir panašiai. Yra daugybės ryčių, į kurias dar reikia atkreipti dėmesį ir mes nuolat teiksime tokio pobūdžio pasiūlymus. Dabar dėl satelitinės komunikacijos, dėl stebėsienos mes manome, kad tai yra vienas iš tų svarbių klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Iš esmės mes esame įsitikinę, kad visa tai, kas susijęs su er, kosmoso erdve, visa ta pažanga, kuri su tuo susijusi, tai yra būtent tas rytis, kurioje reikia stiprinti tarpo tautinį bendradarbiavimą ir kur darbas turi būti vykdomas Europos lygmenu. Na, lygi šiol buvusios programos tą tik tai patvirtino. Dėl 2020 strategijos ir tikslų jūs paklausėte manęs, kokia būtų viena iš, es, kokios būtų tos esminės rytis, kuriuose mes turėtume sutelkti savo pastangas ir dirbti kaip asmuo, žinoma, aš norėčiau, kad mūsų pageidavimų sąrašas būtų kuo didesnis. Tai yra ir jūrų erdvės stebėsina, ir kibernetinės technologijos, ir visokios kitokios sritys. Bet mes ypač daug jau dabar esame nuveikę. Tai yra nuotolinio valdymo žvalgybinės sistemos. nežinau kaip dronas, koks čia būtų žodis anglų kalba, bet na, tie dronai yra naudojami dabar iš tikrųjų daug dažniau, negu mes galime pagalvoti. Ir manau, kad e, jie gali pasitarnauti ir kariniams, ir civiliniams tikslams. Žinoma, taikant šiek tiek skirtingas technologijas. Mūsų agentūra daug turi nudirbti sertifikavimo, reglamentavimo klausimais, ypač šioje srityje, tam, kad tuos dronus galėtume naudoti oro erdvėje. Turime sukurti ir atitinkamas technologijas, e, kad e, tie dronai galėtų skraidyti saugiai ir karinių, ir civilinių misijų metu. Taigi technologijų vystimas yra viena iš mūsų užduočių, bet tai yra labai brangus dalykas. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš, vienas iš brangiausių mūsų vykdomų programų. Bet e, šioje srityje mes bendradarbiavame su komisija ir čia telkti išteklius, e, pasitelkti ir valstybių narių, ir ES biudžetą yra labai svarbu. Labai svarbu. Tai yra vienas iš mano tokių tikrai pagenda, pageidavimų ir puikiai iliustracija, kaip galima sieti ir karinius, ir civilinius tikslus. Ir kaip galime pasiekti didesnės pridėtinės vertė, vertės abiejose sritise, sutelkiant išteklius, sutelkiant pastangas. Bet žinoma, sertifikavimas, reglamentavimas taip pat yra vienas iš svarbių elementų. Dar grįžtame prie kūro papildymo ore. Jūs teisus, žinoma, būtų didelis skirtumas e, su dabartinė padėtim, jeigu mes padidintume savo pajėgumus šioje srityje. Taip, bet geriausia, ir geriausia būtų tuos išteklius tiesiog įsigyti tuos lėktuvus, tokius lėktuvus tiesiog nusipirkti. Ir kita galimybė galbūt būtų ieškoti bendradarbiavimo galimybių su atitinkama pramonės šaka. Tačiau čia vėlgi yra problema. Šiaip normaliais laikais gali būti, kad mes turėsime perteklinių išteklių šioje srityje Ir žinoma, jau geriau žinoma turėti daug daugiau, negu reikia pajėgumų ir jų nenaudoti. Bet bendrai paėmus, jeigu mes galėsime sutelkti, apjungti visas savo pastangas šioje srityje, logistinės ir įsigijimo pajėgumus, tai mes galėtume pasiekti tikrai labai daug. Ponui Daf norėčiau pasakyti, negaliu, negaliu pasakyti, ar aš e, esu taip pat nusivylusi kaip ir jūs. Net tiesiog neturiu tam teisės. Bet kodėl aš taip dažnai minėjau tą žodį suverenumas? Tai nėra tas žodis, kurį mes labai dažnai minime, kai kalbame apie ES politiką. Kalbėjome apie, minėjome jį, kai kalbėjome apie valiutą, Dabar jau turime bendrą valiutą. Na, o gynybos srityje klausimas yra toks, kas atsitinka, jeigu mūsų parlamentas pasakys ne. Mes turime gerbti tokį sprendimą. Suverenumas yra visų pirma realybė. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikros politinės jėgos, kurios nusprendžia, ar valstybė narė dalyvauja konflik karinio konflikto sprendime ar ne. Ir jeigu taip, tai kokiu mastu jį tą daro. Tai ir yra tas suverenumas, kurį aš suprantu, kai sakau šitą žodį. Jeigu turi, šalis turi kažkokiu tai e, karinių pajėgumų, gali juos naudoti kaip išmano savo interesų gynimui ar telkti juos NATO, po, po NATO skydų arba dalyvauti kažkokiuose kitose bendrose veiksmuose. Dabar kas dėl Bundestago sprendimo, galimo sprendimo tokio, tokio, tokiu atveju. Tai irgi yra realybė. Valstybėse narėse egzistuoja skirtingos sistemos, konstitucinės sistemos ir mes turime jas gerbti. Todėl mums svarbus yra du dalykai. Vieną jau paminėjau, viską, kas nėra taip jautru, kas yra daugiau palaikančios, palaikantis veiksmai. veiksmai. Ir aš manau, kad būtent čia yra ta pagrindinė sritis. Kuo daugiau mes telksime pastangų šiuose sritise, tuo labiau mes įgyvendiminsime tą europinę idėją ir, aišku, tai bus, turi būti, žinoma, politiškai priimti, priimtina visoms valstybėms narėms. Kitas dalykas, kitas elementas tai yra pasitelkti gerąją patirtį vykdant tam tikrus projektus. Na dabar, kai kalbam apie Europos oro erdvę, šitas, šis projektas parodė, kad valstybės narės gali dalyvauti tokiuose projektuose ir tai nebūtinai turėtų būti kliuvinys vykdyti jų pačių politiką. Anglijos ir Prancūzijos susitarimas. Aš bent pati bendradarbiauju su škotais tai aš sakyčiau net ne anglų ir prancūzų, bet anglų, prancūzų ir britų bendradarbiavimas. Nežinau, ar tai palaima, ar tai prakeiksmas, bet man atrodo, kad mes galime pasinaudoti ir privalome pasinaudoti tokią galimybę. Tai rodo, kad tai egzistuoja tam tikras pasitikėjimo lygis tarp dviejų valstybių narių, kurios nebūtinai na, natūraliai pačios iš savęs turėtų turėti tokį pasitikėjimą ypač kai kalbam apie tokias jautres rytis. Manau, kad jeigu tai yra puikia pamoka, puikus pavyzdys, kad galima pasiekti tam tikro politinio sutarimo, jeigu to labai reikia. Tai yra geras pavyzdys ateičiai ir, ir puikus pasitikėjimo pavyzdys Ir manau, kad šitame franko-britų politiškame susitarime, kaip jį galima būtų pavadinti, mes e, nustatome tam tikras taisyklės, e, tam tikrus principus, kurie galėtų būti panaudoti ir kitose srityse. Mūsų agentūroje mes Pavyzdžiui, toks vienas iš pavyzdžių būtų e, jūrinių minų projektai, kuriuos įgyvendino mūsų agentūra. Mes kaip agentūra mėginame užtikrinti, kad jeigu, jeigu valstybės narės išreikštų norą dalyvauti tokioje iniciatyvoje, tai mes darytume viską, kad padėtume kor, sukoordinuoti tokio pobūdžio projektą. Have to support our member states to make sure that we can anticipate all Kitas dalykas, reikia stengtis sutelkti visus elementus, kurie vestų prie galtinio rezultato. Jūs minėjote tos skaičius, 7 milijardai buvo minimi. Šiandien ryte dar kalbėjau su Patrikija apie tą patį skaičiai turi būti labai tikslus, aišku, ir gali, ir gali rezultate, kai suskaičiuosime viską, būti visiškai kitoks rezultatas negu tie 7 milijardai, kai kalbėsim jau apie konkrečius projektus. Kai kalbam, sakysim, apie lėktuvą, apie kažkokią tai techniką, tai juk reikia nuolatos atnaujinti tą e, techniką ir ne visuomet galime iš karto pasakyti, kiek lėšų reikės tam tikram techniniam, tam tikrai techniniai priežiūrai ir panašiai. Ir mes tengiamės visais, vis kaip tik įmanoma, iš anksto numatyti, kiek tų lėšų reikės ir kaip bandome, kuo tiksliau viską apskaičiuoti. Taip pat komisija žada skirti 3 milijardus eurų, kurie, žinoma, nebus tiesiogiai panaudoti kariniams veiksmams, bet tai galėtų būti panaudota, sakykime, technologijų kūrimui, kurios galėtų būti taikomos ir civilinėje, ir karinėje srityje. Kad abi sritys turėtų iš to naudos paskutinis dalykas, pono Lisek klausimas. Norėčiau Jums taip pat ir padėkoti už bendradarbiavimą, rengiant Jūsų pranešimą. Kaip aš vertinu bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Žinoma, norimsi daugiau to bendradarbiavimo, norisi garantuoti užtikrinti, kad valstybės narės kuo geriau pasinaudotų pačios mūsų teikiamomis paslaugomis. Todėl mes stengiamės ne visuomet matomos tos mūsų pastangos, ministrai ne visuomet tą žino. Mes mėginame suderinti ir pragmatinį požiūrį, ir tą matomumą. Kai kurie projektai yra labiau matomi, kiti mažiau. Ir aš negalėčiau pasakyti, kad valst, naujos valstybės narės mažiau aktyviai dalyvauja mūsų veikloje, rengiant mūsų projektus negu senosios. Ne, tikrai ne. Na, o dabar tas pageidavimų sąrašas. Viskas priklauso nuo to, ko, ką ketiname daryti. Jeigu mes esame agentūra, kuri įsigys tam tikrą įrangą, ir, tai, tai nėra neįmanoma. Tai reikėtų pridėti dar kokį nulį prie to mano pageidavimų biudžeto. kad vietoj 30 milijonų būtų 300. Bet esmė yra ne pinigai, reikia kaip tik e, siekti, kad mes su tais pačiais pinigais galėtume daug kokybiškiau dirbti. kad mūsų tie pirkimai, kuriuos mes ketiname įgyvendinti, būtų kuo efektyvesni. Bet vien tik pinigų klausimas na, nėra pats esminis. Aš manau, kad kaip tik valstybių narių pastangų koordinavimas ir telkimas yra kur kas svarbiau. Mes turime stengtis dirbti tvariai, Kitas dalykas, mes tengime, turime gauti iš valstybių narių finansavimą specialiems, konkretiems projektams, kai jie jau yra parengti įgyvendinti ir finansuoti juos taip pat. Dėkuoju, ponia Arnu. Labai atsiprašau, kad vienu momentu manęs nebuvo salėje. Uh, Finansavimo klausimas, žinoma, yra labai skaudus, kai kalbam apie personalą, apie visus kitus e, su Europos saugumo agentūra susijusius finansavimo klausimus, kai, finansuo, kai kalbam apie finansavimą iš ES biudžeto. Ką Jūs apie tai manote dėl europinio finansavimo? Status. Mūsų agentūra turi specifinį statusą. Mes, na, mūsų biudžeto apribojimai yra turbūt didesni negu ES biudžeto apribojimai. Ir tu taip pat darbuotojai nuolat keičiasi. Daug ekspertų trumpai yra komandiruojami iš valstybių narių į mūsų agentūrą. Tai, žinoma, užtikrina ryšį su valstybėmis narėmis ir turbūt reikėtų palikti tokį specifinį ryšį su valstybėmis narėmis ir, ir taip pat tą specifinį mūsų biudžetą. Aš žinoma noriu sinergijos sąveikos su ES biudžetu, tai yra įmanoma teisiškai, tai įmanoma ir mūsų atžvilgių ir komisijos atžvilgių. Mes norėtume konkrečių veiksmų bendrojo finansavimo srityje, tai žinoma mūsų sprendimas ir jūs taip pat politinė prasme ir taip pat komisija gali nuspręsti. Dėkuoju, aš ir bijojau tokio atsakymo. Tai aš jūsų nenuvyliau, sako viešne. Pasvarstysime tai ateityje ir dėkoju. Wir müssen jetzt schnell machen. Äh, Kolegos, dabar turime dirbti kuo greičiau. Apie biudžetą šiandien jau nespėsim pakalbėti, nes pradėjom savo darbą pusę trijų. Ir posėdis turi baigtis šeštą valandą. Aš dabar siūlau pakalbėti trumpai apie Paleckio pranešimą ir tada pasakysite, ar yra dar kokiu nors pastabu. Uh, Dėl šio pranešimo prieš balsuojant noriu padėkoti nacionalinių parlamento atstovam dalyvavusiems šiame posėdėje ir palinkėti jums viso ko geriausio. Pone Palecki, dabar žodis jums. Danke, thank you, chairman. So, in... Dėkoju, pirmininkė. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. Ši nuomonė yra tarsi provokacija susijusi su užsienio politikos energetikos e, pranešimu, kuris buvo priimtas prieš penkerius metus parlamente. E, ponas Sarius Volski, kaip nekeista, aktyviai. Um, Žinoma, nestebna, kad jis aktyviai teikia pakeitimus. 44 pakeitimai iš viso pateikti, beveik visi pakeitimai primtini buvo visoms frakcijoms ir matome, kad Europos parlamentas bendrai pritarė tam, kad reikia bendros energetikos politikos tiek ES, tiek už jos ribų. Reikia to bendradarbiajimo. Dėl pakeitimų. Kai kurie pakeitimai yra susiję ir su ITRE komiteto kompetencijomis ir jau, yra, jau atsispindi ITRE pranešime. Kartu su šešėliniais pranešėjais parengėme šešis kompromisinius pakeitimus. Yra keletas pagrindinių aspektų nuomonė. E, atsižvelgiant į tai, kad ES priklauso nuo importo, reikia įvairinti tiekimo šaltinius ir tranzito maršrutus taip remiant sąjungos išorės e, atsinaujinančios energijos šaltinius ir tai gali prisidėti prie ES išorės saugumo politikos. Išorės e, bendradarbiavimas turi prisidėti prie ES vertybių stipri, e, plė, na, sklaidos, tai yra žmogaus teisių ir taip toliau. Uh, Taip pat svarbu, kad būtų geriau be, e, koordinuojamas darbas tarp Europos išorės veiksmų tarnybos, tarybos ir parlamento ir komisijos, kad būtų kad tos institucijos bendrai veiktų kartu vardant tos bendros energetikos politikos ir jos išorės, e, išorės aspektą. Kalbant apie naujas valstybės narės, komisija yra skatinama užtikrinti aukščiausius saugos standartus e, brandolinėse jėgainėse. Tose valstybėse narėse, kurios yra na, ES kaimynės, reikia pasitelkti tarptautinės e, tarptautinius susitarimus ir reikia taip pat vykdyti bandymus nepalankiausiamis sąlygomis. Dėkoju. Ponas Sarius Volski. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, pasakysiu, kad labai svarbu, labai gerai, kad mes vėl grįžtame prie šios problemos, kaip jau sakė gerbiamas Paleckis, e, prieš penkerius metus pradėjome svarstyti šį klausimą ir tiesiog praskinėme kelią. Dėkoju ponui Paleckiui už atliktą darbą. Na, o dabar toks e, pastebėjimas ne dėl turinio, o dėl to, kad e, komitetas e, nebeteko na, to dominuojančio vaidmens, įtre komitetas dabar čia lyderiauja, mes remiamės 50-ąją darbo tvarkos taisyklę ir aš norėčiau paprašyti pirmininko vėl kažkaip sugražinti mūsų įgaliojimus ateityje energetikos e, klausimais kad tiesiog neprarastume to, ką mes, ga, na, viso to darbo, kuris buvo įdėtas per pastaruosius penkerius metus. Galutinis tekstas, galutinė jo versija yra gera ir aš dėkoju ponui Paleskiui už bendrus rezultatus. Mes, žinoma, pritarėme, kad ES turi aktyviai veikti pasauliniu lygiu energetikos um, klausimais, aktyviau turi įsitraukti uh, į bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis energetikos srityje. Taip pat norime, kad delegacijos tose šalyse dalyvautų šioje politikoje. Komisija turi parengti kelio gairias remdamasi komunikatu, kad būtų užtikrinta tolesnė veikla energijos saugumo, energijos teikimo saugumo srityje. Na, pasakysiu, kad ketvirtas kompromisinis pakeitimas yra labai geras ir aš norėčiau, kad visos frakcijos palaikytų. Tai yra kompromisinis pasiūlymas dėl Rusijos. Taigi palaikysime šį, šią nuomonę ir dėkoju dar kartą ponai Palieckiai. Dėkoju. Hello. Ačiū, ar yra dar norinčių kalbėti, atrodo, nėra. Noriu tik priminti, kad e, šis e, sustarimas buvo pasiektas, e, kai dabartinė valdyba dar nebuvo pradėjusi savo veiklos ir atitinkamas prieš tai buvo pateiktas komisijos nario Oettingerio pasiūlymas ir Po to buvo pasiektas tam tikras partnerystės sustarimas ir pasirinktas darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis dėl e, kompetencijų pasiskirstimo. E, na, Ettingeris yra atskaitingas energetikos komitetui, o e, už partnerystės priemonės mums yra atsakinga ponė Ešton. E, E, e, taigi reiktų galbūt grįžti prie e, praktikos nacionalinėse parlamentuose, kur yra taikoma dėl atitinkamų kompetencijų pasiskirstimą. Aišku, yra ribinių atvejų, tačiau manau, kad reikėtų iš esmės paprieštarauti tokio pobūdžio pranešimų paskirstimui E, nes šiuo metu taip pat ir frakcijų pirmininkų e, susirinkimuose pastebime tokią tendenciją, kad vyksta tiesiog e, atvira kova tarp atskirų komitetų dėl įgaliojimų sričių ir todėl užtrunka labai ilgai, kol yra priskiriamas tam tikras pranešimo rengimas. Ir būtent dėl to 50 straipsnio parlamentas beveik tampa neveiksniu, kadangi kiekvieną klausimą reikia, turi svastyti tūkstančiai institucijų ir e, šį klausimą turi aptarti, turime aptarti tiek mes patys, tiek komiteto pirmininkai ir atitinkamai pakeisti parlamento darbo tvarkos taisyklės. Pavyzdžiui, e, partnerystės susitarimus svarstant mes jau keturis mėnesius paprasčiausiai esame paralyžiuoti ir gyvenimas vyksta, o, o mes stovime. Tai yra visiška nesąmonė, kadangi taisyklės yra perimtos iš to laiko, kai Europos parlamentas visiškai neturėjo jokios įtakos, taigi reikia greitai pakeisti. Nedėlsiant šią padėtį, ačiū kolegas Arišvolskiai, kad atkreipėte į tai dėmesio. Dar kartą noriu paklausti dėl pono Paleckio pranešimo, kas nors norėtų kalbėti, niekas nenori, tuomet tai balsuosime, kaip buvo siūloma. Ar komisija norėtų tarti žodį? Ačiū labai, norėčiau pasinaudodamas į progą patvirtinti, kad komisijai nuomonės nuostatos yra priimtinos. Ir šią nuomonę yra išreiškiama parama rugsėjo mėnesio komisijos komunikatui. Taip pat noriu pabrėžti, kad yra pripažįstama e, energetikos politikos išorinio matmens svarba ES bendrai politikai ir kad būtina glaudžiau bendradarbiauti ne tik sudarant energijos tiekimo susitarimus su trečiosiomis šalimis, tačiau derinant tarpusio veiksmus e, tarp atskirų valstybių narių. Kalbant apie pateiktus pakeitimus, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų dėl kelio gairių plano. Noriu priminti, kad komunikate pabrėžiami ne tik prioritetai, tačiau pateikiamas ir svarbiausių veiksmų ilgas sąrašas siekiant apibrėžti mūsų svarbiausius vykdomus veiksmus nuo rugsėjo mėnesio. Taigi, e, primtų sprendimų gyvendinimas vyksta, jis tęsiasi, galiu pateikti pavyzdį, susitarimai su Rusija ir Baltarusija dėl elektros tinklų valdymo. Gavome atitinkamus įgaliojimus šių metų pradžioje, pradėjome dėrybas prieš mėnesį. Taip pat akivaizdu, kad dvišaliai, daugiašaliai ES susitarimai yra labai svarbus. Uh, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, skaidrumą ir tolygius tarpusavio santykius ir tai pasakytina apie visus susitarimus, ne tik apie partnerystės susitarimus ir bendrabiavimo susitarimus, sudarydami susitarimus su visomis valstybėmis, siekiame, siekiame vadovautis šiais principais kaip ir ES teisynų, e, taip pat ir priima sprendimus dėl trečiųjų šalių kompanijų patekimo į mūsų e, energetikos e, rinką. Mes e, e, esame pasitelkę arba numatę bendrąjį e, saugumo išlygą, bendrąjį straipsnį ginčių sprendimo mechanizmus pa, prieimus vienašališkus pakeitimus prekybinėse susitarimuose komisija yra numačiusi atitinkamą procedūrą, kaip spręsti ginčius ir kreiptis į arbitražą Komisija savo komunikate e, siekia sustiprinti ES vaidmenį sudarant sustarimus su trečiosiomis šalimis ir sujungiant ES tinklus su trečiųjų šalių tinklais. Šiais susitarimais siekiame atsižvelgti e, ir spręsti teisinius teisinės problemas ir sunkumus ir tai būtų geriau daryti ES lygmenių, o ne dvišalių lygmenių. Pavyzdžiui, galima būtų pateikti susitarimą dėl e, Transkaspijos energotikio tarp ES, Azerbaidžiano ir Turkmenistano. E, noriu pabrėžti, kad šiuose sustarimuose nieko nekalbama apie tiekimo apimtis ar e, kainas, e, kadangi dėl tiekimo sutarčių turi dėrėtis komerciniai subjektai. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, panas Arišvolski dar nori kalbėti. Ačiū, pan pirmininkė, už jūsų komentarą. Dėl mano komentaro, tačiau, kad viskas būtų aiškiau, galiu pripažinti, kad e, energetikos saugumo išorinis aspektas sustiprėjo dėl komisijos nario Ettingerio pastangų sakydamas, kad tai yra mūsų kompetencija, aš nesikišu į darbo pasidalymą tarp ES institucijų, jis yra toks, koks yra, tarp komisijos ir išvės veiksmų tarnybos, tačiau tai neturėtų daryti įtakos e, komitetų veiklai Europos parlamente, kaip buvo minėta 2007 pranešime, apie kurį kalba ponas Paleckis, e, tai e, dabartinė problema yra susijusi su e, saugumo ir išorės politikos aspektais, o ne su ekonominiais aspektais. E, ir todėl Europos parlamentas didžiąją balsų daugumą atitinkamą sprendimą yra prieimęs, kaip ir šis komitetas, todėl atitinkamai turime ir e, elgtis. Energetikos komisaras vykdo puikų darbą, tačiau kiti klausimai turi būti sprendžiami bendromis pastangomis. Pirmininkas, ačiū labai, taip pat ir už tą pastabą, kad ir Vokietijos politikas kažkokį naudingą darbą nudirba, tačiau, na, nepriimk rimtai šios pastabos. O dėl kompetencijų pasiskirstimo, tai tą klausimą reikėtų aptarti su kolega Albertiniu, tuo metu dar aš nejau savo pareigų, ponia Paleckį, norėtumėte tarti žodį ne. Tuomet uh, galėsime perimti, perėti prie balsavimo ir remdamės 50 straipsnių galėsime pasiekti nelabai mažai, nes e, šiame straipsnėje yra numatyta daugiau įgaliojimų nei 49-ame, kuomet reikia pagal kurį reikėjo labiau derinti veiksmus su kitais komitetais. Iš tiesų energetikos politika yra labai e, svarbi priemonė išorės politikos kontekste. Kolegas Aris Volski yra visiškai tiesus, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad rytoj nebalsuosime dėl Izraelio. Komisija pažadė mums parengti vienasališkai atitinkamas teisinės išvadas, tačiau dėja iki rytojaus ryto atitinkamų išvadų teksto dar komisija mums nesugebėjo pateikti, todėl prieš priimdami savo sprendimą dėl Izraelio turėtume, sutarėme palaukti atitinkamų komisijos išvadų, tikiuosi tam neprieštarausite, šis klausimas rytoj bus išbrauktas iš darbo tvarkės ir perkeltas į kitą posėdį, kuomet gausime komisijos išvadas, linkiu visiems gerą vakarą.